Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Labadiena, ponios ir ponai, kolegos ir kolegės. Mūsų komiteto pirmininkas vėluoja, nes vėluoja jo lėktuvas, taip pat vėluoja ir kiti pirmininko pavaduotojai. Dėl to šiandien man teko garbė bent jau pirmininkauti posėdžio pradžiai. Ir aš siūlyčiau iš karto eiti prie mūsų darbo atvarkės. Ar galime darbo tvarkę patvirtinti tokią, kokia, kokia ji yra dabar? Jeigu taip, labai ačiū. Ir dabar galime eiti prie antro darbo tvarkės klausimo, tai yra pirmininkės pranešimai. Norėčiau Jūs informuoti, kad šiandien turime vertimą į visas kalbas, išskyrus kuratų kalbą. Toliau. Įvyko šioks toks pokytis susijęs su užimtumo komiteto sudėtime. Ponas Tim Aker iš FDD frakcijos tampa pakaitiniu komiteto nariu. Jo šiandien salėje nėra, bet vis tiek jį kuo nuoširdžiausiai sveikiname ir tikimės vaisingo bendradarbiavimo. Taip pat noris nuformuoti, kad šiandien pas mus lankosi 30 lankytojų, kurie labai gerai supranta vokiečių kalbą. Norėčiau pasveikinti lankytojų grupę, kuri pas mus atvyko iš amatų rūmų, kurie yra įsikūrę Zaksin-Anhalt federacinėje žemėje. Jos pakvietė kolega Šulce. E, sveiki atvykę mūsų posėdį. E, jūs šiandien galėsite pasiklausyti, kaip vyksta labai įdomus klausimas, susijęs su mums labai svarbiu klausimu. Toliau dar vienas pranešimas. E, mūsų komiteto delegacija buvo nuvykusi į Daniją kovo 17-18 dienomis. Kai kurie mūsų komiteto nariai apsilankė Kopenhagoje ir Slagelse miestuose. Šios kelionės tikslas buvo pasikeisti e, pavyzdžiais apie tai, kaip būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu ir įgūti įgytų įgūdžių netitikimo e, darbo rinkos poreikiams. Na ir jūsų aplankuose yra pateikta santrauka apie e, šią delegacijos kelionę. Damit kommen wir zum ersten inhaltlichen. Na, dabar galime eiti prie mūsų darbo tvarkės pirmo esminio klausimo. Tai yra klausimas ir strategijos Europa 2020 peržiūra. Šis klausimas yra surinktas po to, kai Lapkričio 25 dieną 2014 metais Europos parlamentas užim, patvirtino e, rezoliuciją dėl e, Europos e, strategijos 2020 socialinių aspektų, o taip pat ir užimtumo aspektų. Ir mūsų tikslas yra užtikrinti, kad uh, būtų pasiekti e, e, Europos 2020 strategijos e, socialiniai ir užimtumo tikslai, kurie buvo užsibriežti vidutinės trukmės laikotarpiui. Labai svarbu, kad siekiančius tikslų būtų įtraukti ir visuomenės atstovai bei įvairios susijusios pusės. Mes taip pat norime informuoti pilietinę visuomenę, kaip šis procesas vyksta. Ir e, dėl to šio klausimo rezultatai e, bus įtraukti į komisijos rengiamą konsultacijų procesą ir tie e, mūsų klausimo rezultatai turėtų būti tam tikras impulsas busimos, busimam strategijos įgyvendinimui. Aš labai trumpai dar norėčiau jums pristatyti mūsų šios dienos svečius, tuos, kurie jau atvyko jeigu atvyko. Kai kurie svečiai taip pat vėluoja, taigi šiandien ne viskas pas mus vyksta taip, kaip suplanavome. Visų pirma, noriu pasveikinti daktarą Frank Jürgen Weizę. Jis yra Europos e, įdarbinimo agentūrų tinklo valdybos pirmininkas, o taip pat jis yra ir Vokietijos federalinės įdarbinovas. Antroji mūsų viešinė, tai yra pane Fransuas Deboje. Ji yra vienos iš Belgijos asociacijų koordinatorė. Tai yra įstaiga, kuri yra skirta kovai su skurdu, taip pat ir socialinė atskirtimi. Taip pat noriu pristatyti ir ponę Ellen Nigren. Ji yra iš Švedijos profsąjungų sąjungos. Ji taip pat atstovauja Europos profsąjungų konfederaciją ir labiausiai, daugiausia dėmesio skiria socialiniai apsaugai, e, taip pat ir įmonių skiriamoms pensijoms. Mūsų dar viena viešne yra pane Barbara Helferich. Ir ji yra socialinės platformos pirmininko pavaduotoja ir semestro alijanso pirmininkė. Taip pat noriu pristatyti ir Marko Kapello, jis yra auditorius nacionalinės anglodos agentūros įsikūrusios Italijoje vadovas. Ir galiausiai pane Dorte Andersen, ji yra iš Danijos darbdavių konfederacijos ir yra atsakinga už ES politiką. Labai ačiū už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Pradėkime iš karto mūsų klausimą. Kiekvienam iš jūsų bus skiriamas 8 minutės. Per tas 8 minutės jūs mums galite pristatyti savo mintis. Paskui suteiksiu žodį ir kitiems kolegoms. Jie jums galės pateikti klausimus. Klausimų Aš norėčiau visų pirma suteikti žodį ponui Paizą, prašom. Ačiū pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, aš atstovauju 28 e, įdarbinimo agentūras, kurios yra susibūrusios e, į vieną valdybą. Mes kalbame apie tai, e, kokia politika yra vykdoma ir mes esame atsakingi už tai, kad, e, kad e, patvirtinti politikos aktai būtų veiksmingai gyventinami. Aš norėčiau pasidalinti keliomis svarbiomis mintimis. Visų pirma, dėl Europos užimtumo pakto darbo atvarkės. Mūsų nuomonė Prioritetas turėtų būti e, teikiamas darbui, nes darbas užkerta kelią skurdui. E, netgi ir tokiu atveju, jeigu e, tas darbas nėra tipiškas, jeigu netgi jisai nėra gerai apmokamas, vis tiek net ir toks darbas yra geriau negu kad nedarbas, nes tai padeda geriau įsilieti darbo rinką. Taip pat Darbas tai nėra e, kažkoks tai e, objektas, kuris tarpusavį yra padalinamas. Darbas kuria darbą. Kai kuriuose valstybėse narėse e, darbo vietų skaičius vis didėja. Ir jeigu kalbame apie užimtumo politiką, tai aš noriu paminėti, jog būtina ne tik kovoti su nedarbu, bet reikia kovoti ir su nedarbo uh, E, atsiradimu reikėtų vykdyti nedarbo prevenciją, pavyzdžiui, atitinkamai reformuojant švietimo sistemas. Dar viena pastaba. Europos darbo rinkų paslaugos turėtų būti profesionalesnės. Nėra e, prasminga e, lėšas skirti prastai veikiančioms agentūroms. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kokie yra minimalus kriterijai padedantis e, susirasti darbą. Galbūt dar mokyklose reikėtų pradėti ruošti vaikus e, tam, kad jie geriau pasiruoštų darbo rinkai. Taip pat yra ir įvairių internetinių strategijų. Internete žmonės gali rasti daug reikalingos informacijos, Taip pat labai svarbu, kad būtų rengiamas asmeninės konsultacijos. Mes esame įsitikinę, kad darbo rinka turėtų būti aktyvi. E, įvairiose regionuose ta darbo rinka gali labai skirtis. Ir taip pat mums svarbu, kad būtų bendradarbiaujama tarp darbdavių ir e, profsąjungų atstovų. Taip pat mums svarbu, kad daug dėmesio būtų skiriama ir e, viešosios teisės paslaugoms. Taip pat yra būtina bendradarbiauti ir su privačiu sektoriumi, e, švietimo įstaigomis ir taip toliau. Ir trečia, mums atrodo, kad Europos strategija 2020 yra tinkamas metodas norint užtikrinti, kad būtų nusekliai gerinama padėtis. Strategija yra nustatyti teisingi tikslai, bet jeigu e, strategijos e, pradžioje yra aptariami kažkokie tai tikslai, tai jie vėlesnių laikotarpių turi būti ir pasiekiami. Taip pat reikia įvertinti, e, ir kas klostėsi gerai, ko nepavyko pasiekti. Tarkim, jaunimo garantijos yra puikus pavyzdys, kaip yra e, e, skaidriai e, lyginami duomenys iš 28 valstybių narių. Yra lyginami duomenys apie tai, ką pavyko pasiekti, ko nepavyko pasiekti, ką galėjome išmokti ir taip pat tai padeda ir teikti atitinkamas ataskaitas. Kalbant apie viešosios teisės darbo rinkos paslaugas, tai e, čia mes naudojame tam tikrą terminą bench learning. Mes esame nustatę tam tikrus kriterijus ir procesus, kuriuos tarpusavėje lyginame. Ir taip pat mes skelbėme e, gerus pavyzdžius. Tokiu būdu mes vienas iš kito mokomės. Ir taip pat E, pasinaudojame ir neigiamas pavyzdžiais, kad taip nepaselgtumėm. Taigi, e, gyvendinant šią strategiją, kiekviena valstybė narė turi progos pasitemti. Pavyzdžiui, Vokietijos e, federacinė užimtumo agentūra nuo 2005 metų mes daug dirbame Prabėgo dešimt metų, kol mes pakeitėme padėtį, pavyzdžiui, dėl moterų nedarbo, dalyvavimo darbo rinkoje. Ir dabar mūsų rezultatai yra tikrai neblogi. Ir kalbant apie strategiją Europą 2020, tai yra tikrai puikus elementas. Ir mes e, raginame šią strategiją tęsti ir toliau. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū ponui Kaiser. Žodis dabar poniai François Dubois. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, pabandysiu per aštuonias minutės pasakyti esmę to, ką norėjau pasakyti. Trumpai norėčiau pasakyti, kieno vardu kalbu, nes manau, kad mūsų ta viešoji tarnyba nėra pakankamai žinoma. Mes turime uh, E, įstatymo numatytus įgaliojimus e, esant skurdo aplinkybėms, e, priimti, siūlyti priimti reikimus sprendimus. Kaip žinia, nėra jokios, negalima kalbėti apie sveikatos apsaugą, socialinę neligybę, gyvenimo trukmę E, ir galime pasakyti, kad pagrindinės teisės šiuo atveju yra svarbiausias dalykas, nes jų neužtikrinus neišeina užtikrintų mano minėtų dalykų. Pavyzdžiui, gyvenimo trukmė yra daug didesnė, kai žmogus negyvena skurdo sąlygomis. Ir to pavyzdžių aš pateiksiu savo kalboje. Taigi mes turime vertinti šias teisės ir teikti rekomendacijas vyriausybėms, kad būtų užtikrinamos visiems tos pagrindinės teisės E, Ta darome konsultuodamasi su žmonėm, kurie patiria skurdą ir su suinteresuotais šios srities subjektais. Tai štai, paaiškinu šiek tiek savo e, užimamą poziciją, norėčiau pasakyti, kokius interesus pasižvelgėme ES 2020 strategijoje ir apie ką mes kalbėjome su suinteresuotais subjektais vietose ir, apie ką, ir ką mes minime kaip dalykus, kurie e, turės esminį vaidmenį mūsų ateičiai. Mūsų identifikuoti interesai yra pirmiausia tokie. Mes laikomės horizontalaus požiūrį, nes strategijoje 2020 yra kalbama apie e, socialinę ir ekonominę įtraukti, yra kalbama taip pat apie pagrindinių teisų gyvendinimą. Tai įtrauktis mums yra svarbiausias dalykas, nes ekonominis augimas kaip toks nereiškia, kad tai sumažės skurdas ar kad sumažės neligybė. Yra būtina suformuluoti aiškius įsipareigojimus, kad tie du dalykai - ekonomikos augimas ir socialinė padėtis, socialinė pažanga būtų susijęti. Nes tai pirmiausia yra vienas iš svarbiausių europinio modelio elementų. Kitas dalykas, kuris yra, kuris yra pozityvus strategijos 2020, yra tai, kad yra numatyti aiškus įsipareigojimai susiję su kova su skurdu. Čia dar buvo išdėstyti ir skaičiais tie tikslai prie to dar grįšime. Ir tai leidžia vertinti pasiektą pažangą. Tai reiškia, kad yra siekiama pasiekti konkrečių rezultatų, yra pozityvu. Na ir galiausiai trečias pozityvus elementas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, jog numatyta daugybė rodiklių, e, kurie leidžia įvertinti pažangą ar priešingai nepažangą kovos su skurdu srityje. Štai šioje skaidrėje matote, kad tie, tų rodiklių naudojama yra tikrai daug ir buvo nustatyta daugelis žmonių grupių, kurie gyvena skurde. E, tai yra trys rodikliai bent jau numatyti ir tai leidžia įvertinti, ar žmonės gyvena skurde ar ne. Susisėjimas, e, e, kur žmonės atitinka visus tuos tris kriterijus, matote, užima labai nedidelį plotą mūsų schemoje. Rezultatai, kaip žinia, nėra labai e, aiškus ir dideli, ypač kai kalbam apie skurdo sumažinimą. E, visa tai yra numatyta Europos komisijos, paminėta tiksliau Europos komisijos komunikate. Europos komisija pati sako, kad nieks neleidžia e, teikti, kad skurdo problemą pavyks įspręsti greitai. Kaip žinia, ne visi skaičiai atspindi tikrą skurdė gyvenančių skaičių. Pavyzdžiui, E, Belgijoje neįtrauktos į skurdžių tarpą. Tokie žmonės, kurie, pavyzdžiui, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos. Jie neįtraukti į, į skaičių tų, kurie laikomi gyvenančiai skurde. Ir bandoma kai kuriuose kitose šalise įtraukti į skaičiavimo modelius ir tuos žmonės. Yra ir kitų šalių Europos Sąjungoje, kurie atsižvelgia į šį skaičių, nes yra svarbu, e, norint nustatyti, kiek iš tikrųjų žmonių Europos Sąjungoje gyvena skurde. Savo komunikate Europos komisija sako, kad ekonominė krizė parodė, kad būtina turėti efektyvę socialinės apsaugos schemą. Ką tenka konstatuoti? Ogi būtent, kad e, ekonominiams dalykams buvo skirta daug dėmesio, tačiau į socialinę įtraukčią žymiai mažiau. Buvo siekiama pirmiausia padidinti užimtumą ir uh, E, buvo siekiama skirti daugiau socialinių išmokų, tuo tarpu nebuvo atsižvelgta į kokybiškų darbo vietų kūrimą ir į, reik, ir į pašalpų nukreipimą tiems žmonėms, kur, kur jos labiausiai reikalingos. Tačiau tai ne visada yra susiję. Mes, pavyzdžiui, galime prisiminti už labai nedidelį atlygį dirbančius darbuotojus, kurie e, dirba, pavyzdžiui, nepilną darbo dieną, jie dirba, turi darbą, bet tebe gyvena skurde. Pavyzdžiui, darbas pagal laikiną darbo e, sutartį nėra toks saugus, nes dažnai žmonės tiesiog nebegauna darbo, ypač e, žmo, tokie žmonės, kurie, tarkime, yra žemesnės kvalifikacijos. Kalbant apie ateitį, e, pirmiausia, nori įsigrįžti prie pirminio strategijos tikslo kur ekonominiai ir socialiniai dalykai yra glaužiai tarpusavį susijęti. Socialiniai politikai turi būti skirma tiek padėmesio, kaip ir ekonominiai. Ir jau dabar yra priemonių tam tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, socialinė nuostata, kuri įrašyta į ES veikimo sutarties 9 straipsnį, kur kviečiama skirti didesnį dėmesį socialiniai ir politinė ES dimencijai. Kita priemonė tam pasiekti ir yra tokia, reikėtų labiau integruoti e, tikslus, kurie buvo numatyti skaičiais strategijoje 2020. Siekiama e, koordinuoti atskiras veiklas, siekiant geresnio rezultato, o ne, o ne tai būtų žymiai geriau negu imtis įvairių darbų paskirai. Kai priemonių įmamasi, e, atskirai gali atsitikti taip, kad tos priemonės prieštaraus vienos kitoms ir sugriaus rezultatus pasiektus vienos kitų. E, mes taip pat minėjome, kad svarbu skirti didelį dėmesį nacionaliniams valstybių planams. Valstybės turi kasmet juos pateikti ES institucijoms, kur pateikiama informacija apie socialinę padėtį valstybėse narėse. Ir dabar dėl paties turinio galėčiau pritarti savo kaimynui. Būtina, kad būtų kūriamos ne šiaip savo darbo vietos, bet kokybiškos darbo vietos, kad būtų palengvinta prieiga prie darbo rinkos. Tai yra susijęs su švietimu ir mokymu, kadangi mažiausiai kvalifikuoti asmenys yra labiausiai nutolę nuo darbo rinkos ir jie paprastai būna dažniausiai ilgalaikiais bedarbiais. Būtina turėti tokią socialinės apsaugos sistemą, kuri tikrai apsaugo ypač silpniausius mūsų visuomenės narius. Svarbu atsižvelgti taip pat į tai, kokio dydžio yra tos socialinės pašalpos, susijęti, e, numatyti tam tikrą sąlygiškumą tarp pašalpų ir, ir tam tikro atliekamo darbo. Ir taip pat būtina atsižvelgti į kokybiškas paslaugas, jos turi būti prieinamos, turi būti užtikrinta prieiga prie darbo rinkos visiems. Ypač krizės laikais pirmiausia pabrėžiama socialinės apsaugos kaina, bet aš manau, kad tai yra pirmiausia pagrindinė teisė, kad būtų kad žmogus gyventų oriai, jis turi turėti minimalią apsaugą. Ir aš manau, kad tai investicija į ateitį. Ir ketvirtas prioritetas yra visų dalyvavimas, nes jeigu žmonės gali pasinaudoti tam tikromis priemonėmis, jeigu joms pritaria, e, jeigu yra e, taip pat sulaukama pritarimų iš vairių socialinių tarnybų, tai tuomet tos priemonės yra žymiai efektyvesnės negu tos, kurios tiesiog nuleidžiamos iš viršaus. Kitas dalykas, kurį darėjau, norėjau paminėti, tai bus paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti, tai yra kokybinis požiūris šalia tų skaičių. E, skaičiais manipuliuoti reikia atsargiai, nors tiesa skaičiai yra reikalingas dalykas, tačiau žinome, kad tie skaičiai uh, turi būti visada įvertinti, tai yra, turi būti išsiaiškinta, kaip jie buvo nustatyti. Jie gali kelti tam tikrą riziką, nes e, apimami ne visi aspektai. Nes dažnai remiantis tik skaičiais pagalbos nesulaukia labiausiai pažeidžiami ir skurdžiausi žmonės, į kuriuos kaip tik reikėtų investuoti daugiau, kad jie iš skurdo išbristų. Taigi tikslų gal bus pasiekta, tačiau padidės neligybė. Tuo tarpu strategijos tikslas yra taip pat stiprinti ir socialinę sanglaudą. Tie skaičiais išreikšti tikslai taip pat kelia problemų ir susijusių su žmogaus teisėmis. Tai reiškia, kad dalis žmonių e, galbūt išeis iš to skurdo Ir asociacijoje aš paprastai bandau aiškinti šį tikslą susijusi su skurdo mažinimu. Kai aš tiems skurdiems žmonėms aiškinu tos tikslus ir sakau, štai penki žmonės dabar skurdžiuojantys sėdi e, prie stalo ir, e, pavyzdžiui, netrukus e, iš jūsų bent trys išbris iš skurdo, kitiems galbūt reikės šiek tiek palaukti. Tai įsivaizduojat, koks tai yra paaiškinimas. Ir dar vienas dalykas, reikia taip pat ne, šalia skaičių nepamiršti ir požiūrio į kokybę. Būtina numatyti, kad žmonės iš skurdo galėtų išeiti e, iš tikrųjų ir kad tas išeimas būtų tvarus. E, nes jeigu tikslai pasiekti, tačiau jie neilgalaikiai, tai tuomet strategijos tikslas nėra visiškai pasiektas. Pirmininkė, dėkoju poniai Debui. E, jūs prisistatėte ir aš primenu, kad jūs esate Belgijos e, organizacijos, kuri nesiservis de lutte contre la e, pauvreté précarité et l'exclusion sociale. E, koordinatorė. Kitas kalbėtojas yra, kita kalbėtoja tiksliau yra ponė Elen Nigren. Jie atstovauja Švedijos profesinės sąjungos konfederacijai. Jie yra Europos profesinių sąjungų konfederacijos patarėja, e, dirbanti prie socialinių klausimų, užimtumo ir profesinių pensijų klausimų. Prašau, žodis jums. Tak, e, jag väljer att tala svenska eftersom det är möjligt. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti švediškai, nes šiandien yra tokia galimybė. Taigi aš atstovauju LO, tai yra viena iš didžiausių Švedijos profsąjungų. Štai matote, šioje skaidrėje yra paminėtos svarbiausios profsa, e, e, profsąjungos yra LO, TCO ir SAKO. TCO ir sako e, apjungia e, labiau išsilavinusius darbuotojus, o taip pat ir akademikus. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su tomis kitomis dviejomis asociacijomis. Uh, Taip pat noriu pasakyti, kad Švedijoje vyksta bendradarbiavimas ir su socialiniais partneriais įgyvendinant strategiją 2020. Aišku, tą procesą būtų galima dar labiau patobulinti, tačiau e, profsąjungos gali konstatuoti, kad į mūsų pagristus argumentus tikrai yra e, reaguojama pagarbiai. Taigi visos šis, šios trys organizacijos SLO, TCO ir SAKO tarpusavį bendradarbiauja. LO apima 14 e, profsąjungų. Na, o e, kitos, kaip jau sakiau, kitos mano dvi minėtos organizacijos e, apjungia kitokio lygio darbuotojus. Daugelis Švedijoje dirbančių asmenų priklauso kokiai nors organizacijai ir spręsdami europinius klausimus mes glaučiai bendradarbiaujame. Darbdaviai taip pat turi e, savo organizacijas, kur yra atstovaujami, e, taip pat yra ir e, viešojo sektoriaus darbdavio asociacijos. Mes nuolat rengiame diskusijas apie strategiją 2020 Na, o kartą per metus e, klausimas vyksta ir aukščiausių lygmenių. Per metus ne vieną kartą mes susirinkame tarnautojų lygmenių. Visiškai neseniai įvyko posėdis, kur mes kalbėjome apie švedijai skirtas rekomendacijas. Kiekviena organizacija turėjo progos išsakyti savo nuomonę. Na, o įvairių ministerijų uh, ir taip pat valstybės kanceliarijos atstovai dalyvavo tame posėdėje, jie atsakė į mūsų klausimus ir išklausė mūsų pastabas. Profsąjungos ir darbdaviai kartą per metus rengia pranešimą raštu, kuris yra teikiamas vyriausybei. Tame pranešime kalbama apie su darbo rinką susijusius klausimus. Dabar pereisiu prie e, e, Europą 2020 strategijos ir ateities perspektyvų. Kokie yra užimtumo tikslai ir e, tikslai skirti kovai su skurdu? Aš manau, kad ties tikslai yra tinkami ir geri, bet kol kas jie nėra visiškai pasiekti. Dėl to mes darome išvadą, kad reikėtų peržiūrėti strategiją. Reikėtų rimtai išanalizuoti, kaip tą strategiją būtų galima patobulinti. Strategijos socialiniai tikslai yra geri ir gražus, tačiau viešo koordinavimo metodas ir e, e neprivalomi rodikliai nėra pakankami. Visa ES ir atskiros valstybės narės turėtų tuos tikslus pasiekti. Europai reikia socialinės darbo atvarkės. Visi sprendimų procese dalyvaujantys asmenis ir organizacijos turėtų būti įtrauktos į šį procesą. Europoje yra 66 milijonai bedarbių, 200 tūkstančių 000 gyvena įtin didelėme skurde ir jų skurdžiai gyvenančių asmenų e, vis didėj, daugėja. Aš manau, kad Europą 2020 strategijos tikslus reikėtų geriau suformuluoti. mes lengviau pasiektumėm ambicingus tikslus, jeigu performuluotumėm e, šią strategiją ir daugiau investuotumėm e, į tvarų augimą. Laikas padaryti galą taupimo politikai. E, tik taip Europa 2020 gali atnešti konkrečių rezultatų į procesą reikėtų labiau traukti visas susijusios pusės ir taip pat reikėtų nepamiršti, kad e, darbo vietos turėtų būti geros darbo vietos. Tam yra, e, taip pat reikia įvairių prevencinių ir korekcinių priemonių tam, kad galėtumėm pasiekti savo tikslus. Šie tikslai turėtų būti siekiami ir su kitais politiniais reikalavimais. Mums reikia tikros socialinės darbo atvarkės. Valstybės narės negali paversti šios strategijos tikslų mažiau ambicingais nacionaliniais tikslais. Mums reikia europinių diskusijų dėl e, skurdo įveikimo strategijos. Labai ačiū. Toliau pane Helferich. Ji yra e, socialinės platformos pirmininko pavaduotoja ir semestro alijanso pirmininkė. Prašom žodis Jums. Yes, thank you very much and uh, on behalf of the European socialinės platformos ir semestro alijanso vardu. Norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame susitikime. Mūsų manimu jis tikrai yra labai svarbus, kadangi strategija Europa 2020 yra labai svarbus įvykis, rengiamas kas dešimt metų Ir visi turi dalyvauti peržiūrint šią strategiją. Ir turi būti išklausytos visos pusės, įskaitant ir nevyriausybinės organizacijas. Pilietinė visuomenė taip pat e, turi dalyvauti ir, kaip jau buvo m, pabrėžta, e, Labai gaila, kad tarpinė peržiūra buvo atidėta iki kitų metų pradžios, dėl to tikrai labai apgailestaujame ir manome, kad tai turės e, daug neigiamų pasiekmių peržiūrai. Na, dabar keletą žodžių apie Europos socialinę platformą. Uh, Tai yra 46 nevyriausybinio organizacijų dirbančių socialinėje srityje e, tinklas, e, kuris apima ir ES e, valstybės narės. Ir taip pat bendradarbiavame su sem, semestro alijansu. Taigi, tos organizacijos priklauso abiems šioms institucijoms. Nuo 2011 metų numatytas e, semestro alijansas skirtas e, pagerinti ir paskatinti darbą ir sėkmingiau pasiekti numatytus tikslus. Socialinė platforma yra gal šiek tiek platesnė, apima daugiau narių, tad e, šiandien kalbėsiu būtent kaip šios platformos atstovė ir jos pirmininko pavaduotoja. Na, iš tiesų mes labai kritiškai vertiname Europos semestro tikslus ir nusibrieštus politikos tikslus, nes šiandien palyginti su 2010 metais skurdžiai gyvenančių žmonių skaičius išaugo 5 milijonais, taip pat e, padaugėjo, e, padidėjo neligybė moterų ir vyrų, e, nepasiekti e, nu, apsibriežti tikslai. Taip pat matyti, kad moteris ir vyrai gauna labai nevienodą atlyginimą. Šis e, Šias skirtis siekia kai kur netgi 49 procentus, e, Vokietijoje, Luksemburgė jis taip pat yra virš 40 procentų. Taigi dabartinė politika e, socialinėje srityje e, Europos semestro, semestro lygmenyje nėra veiksminga. Europos semestras yra susijęs su konkrečiais tikslais, kurie buvo apsibriežti 2011 metais, tačiau matome, kad šie tikslai yra susiję tik su ekonominiais ir finansiniais dalykais. Būtent jie yra svarbiausi, o tai reiškia, kad ir šalims e, pateikiamose rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip sumažinti e, šalių skolas, e, sumažinti išlaidas Ir dėl to, žinoma, e, socialinės problemos ir skurdo problema tik aštrėja. Tad Europos socialinė platforma galėtų pateikti tris pagrindinės e, rekomendacijas. Visų pirma, gerinti e, gyvendinamą politiką, užtikrinti jos skaidrumą. Tai reiškia, jog mes turime peržiūrėti visą Europą 2020 e, ir procesą ir struktūrą. Taip pat turime užtikrinti daugiau skaidrumo E, Europos, semestr, e, Europos semestre ir e, Europa 2020 strategijoje. Taip pat turime nustatyti konkrečius tikslus socialinėje srityje. Prieš mane kalbėję asmenys tai jau pabrėžė. Turime kovoti su skurdu, skatinti socialinę įtraukti. Turime skatinti E, kurti kokybiškas darbo vietas ir galvoti ne tik apie jų kiekį. Dar viena rekomendacija, trečioji rekomendacija yra susijusi su suinteresuotų e, e subjektų įsipareigojimais. E, tai apima ir e, europinį e, lygmenį. Šiandien pastebime, kad pilietinė visuomenė nepakankamai įtraukta į e, Europos semestro proceso stebėseną. Taip pat reikia gyveninti nacionalinės reformų programas ir skatinti konsultacijas su pilietinė visuomenė, nes šiandien tos konsultacijos nėra pakankamos, nėra pakankamai turiningos. Tad tai būtų būdas labiau įtraukti pilietinę visuomenę į bendradarbiavimą su valdžios institucijomis. Taigi, kalbant apie e, skaidrumą ir poli e, sėkmingą politikos įgyvendinimą, e, dar kartą pabrėžiu, kad mes turime pergalvoti pusiausvyrą tarp ekonominių, finansinių ir socialinių tikslų Europos strategijos pagrindu. Ir šiuos klausimus turime aptarti peržiūrėdami Europą 2020 strategiją. Taip pat e, turi būti atlikta ex ante e, e, fiskalinės ir finansinės politikos peržiūra. Ir reikia atsižvelgti į tą atotrukį tarp darbo užmokesčio ir pensijų. Taip pat svarbu atliekant metinės augimo apžvalgas E, e, užtikrinti, kad visos valstybės narės e, stengtųsi sumažinti skurdą ir kad tai būtų jų tikslas. Tad tikslus su, susijusius su skurdo mažinimu turime įtraukti ir rekomendacijas patikimas kiekvienai šaliai. turime užtikrinti vyrų ir moterų e, lygybę ir pagrindinės teisės. Tad e, dėl to turime geriau užtikrinti e, socialinių programų ir įdarbinimo programų stebėseną. Mūsų manimų dabartinė sistema turi privalumų, tačiau ją reikia papildyti tam, kad e, socialiniai aspektai e, būtų pakank, įtraukti ir socialiniai tikslai būtų pasiekti. Taip pat reikia iš esmės e, išsamesnės skurdo padėties analizės, E, tam, kad turėtume daugiau konkrečių duomenų apie konkrečias žmonių grupės ir e, jų padėtį. Tad mums reikia išsamaus veiksmų plano. Reikia e, numatyti tikslus pagal lytį, pagal piliečių grupę. Tie tikslai turi būti susijęti su sveikata, su švietimu, su socialinių investicijų E, paketu, kad e, pavyktų sumažinti skurdą ir socialinę atskirtį, e, ypač vaikų atžvilgių. Tad mes prašome numatyti ir minimalių pajamų garantijas. Pilietinė visuomenė jau stebi, kaip vyksta Europos semestro procesas, tačiau e, dialogas su Europos ir vietos valdžios institucijomis nėra pakankamas, mes neturime galimybių pasidalinti savo pastabomis. Žinau, kad e, Airijoje konsultavimuose procesas yra daug geresnis ir pilietinė visuomenė e, bendradarbiauja su socialinių reikalų ir finansų ir ekonomikos e, ministerijomis, tačiau kitose šalyse toks dialogas nevyksta. Jis nėra pakankamai atviras. Taigi mums reikia rekomendacijų, gairių, kaip valstybės narės galėtų paskatinti tokį e, dialogą ir įgyvendinti partnerystės e, principus, kurie yra numatyti. Na ir Baigdama norėčiau pasakyti, kad pilietinės visuomenės organizacijos, kurios priklauso socialiniai platformai, tikisi, jog šalims pateikiamos rekomendacijos bus e, pritaikytos pagal šios e, pageidavimus, e, kad į šias rekomendacijas bus įtraukti, e, įtrauktas skurdo aspektas e, daugiau dėmesio bus skirta e, užimtumui ir e, kokybiškų darbų e, sukūrimui bei sveikatos apsaugai, o ne tik konkurencingumui. Na ir kalbant apie šias e, šalims skirtas rekomendacijas, sakyčiau, kad ne, jos nėra pa, paremtos kažkokia konkrečia strategija, ta turėtų būti parengta metodologija, kaip, tas kaip tos rekomendacijos turi būti parengiamos ir koks yra jų tikslas. Ačiū. Dėkoju. Žodis Mauro Kapelio. Jis yra auditorius Jis atstovauja audito e, struktūrai ir jis yra atvykęs iš Italijos. Šodis jums. Signor Presidente, signori deputatai. Ačiū pirmininkė, gerbiami deputatai. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti už asmeninį kvietimą. Man e, tai yra didžiulė garbė. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje. Dėl strategijos Europa 2020. Kai kalbėsiu apie šią strategiją, aš atkreipsiu dėmesį ir į aspektus susijusius su švietimu, e, kvalifikacijomis, kvalifikacijomis, kurios yra reikalingos tam tikroms darbo vietoms užimti. Esu įsitikinęs, kad e, strategijos tikslai yra glaudžiai susiję su ES piliečių galimybėmis e, pradėti mąstyti novatoriškai ir kūrybiškai. Ir būtent dėl šios priežasties esu įsitikinęs, kad yra būtina uh, E, mūsų diskusijose daugiausia dėmesį yra skirti žmonėms. Turėtumėm pagalvoti apie žmogiškosius išteklius, o tiksliau apie protą. 2013 e, metais, tiksliau 2000 2008 metais buvo nuspręsta 2009 metus paskelbti inovacijų metais. E, e, sprendimas buvo tikrai svarbus. Buvo pateikta ir rekomendacijų. E, pavyzdžiui, yra rekomendacija 962 dėl verslumo skatinimo. Taip pat buvo rekomendacija susijusi ir su geresniu mokymosi. Ir vis dėlto, nepaisant gerų ketinimų, iš viso nebuvo uh, E, nieko net užsiminta apie tai, e, kaip veikia intelektas, kaip veikia protas. 2014 metais e, buvo nuspręsta tuos metus paskelbti protui skirtais metais. Bet ir vėl proga nebuvo pasinaudota, nes ir 2014 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas neurologiniams ir psichiatriniams lygoms o taip pat ir dirbtiniam intelektui. Ir kągi dabar reikėtų daryti? Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, mano pasiūlymas būtų štai koks. Kai kalbame apie išmanųjį augimą susijusi su šią strategiją, reikėtų įtraukti ir dar vieną svarbę iniciatyvą, tai yra atraskit, at, atrasti protą. Uh, E, ši strategija, ši iniciatyva turėtų būti labiausiai skirta jaunuoliams, e, o taip pat tiems piliečiams, e, kurie dirba švietimo mokymo srityje. Svarbu šviesti žmonės apie tai, kaip veikia protas, kokie yra moksliniai duomenys, kokios yra technikos, kurias turėtumėm naudoti tam, kad galėtumėm tinkamai išnaudoti savo protinius gebėjimus ir atrasti savo profesinį pašaukimą. Šio mokslo principai labai puikiai yra žinomi tiems, kas kuria reklamas. Kaip galima būtų suteikti daugiau svorio tokiai idėjai? Gerbiami parlamento nariai, aš siūlau e, e, vienus metus paskelbti proto arba protinių gebėjimų metais. Ir tais metais būtų labai gerai renkti diskusijas, konferencijas, kur dalyvautų viešo sektoriaus atstovai, e, ypač tie, kurie e, organizuoja e, mokymus, ypač profesinius mokymus. Tokiu būdu visoje ES būtų galima skleisti protinių gebėjimų principus, technikas. Šios technikos yra uh, E, naudojamos e, aukšt e, valdybos lygmenių, kaip, pavyzdžiui, kalbama apie išmanųjų problemų sprendimą ir taip toliau. Labai svarbu taip pat organizuoti informacinės kampanijas ir skatinti taip pat ir mokslinis tyrimus tiek valstybių narių lygmenių, tiek ir europinių lygmenių. Ir aš taip pat rekomenduoju įgyvendinti ir atskiras operatyvinės programas, e, kurių tikslas būtų įvairių technikų, pavyzdžiui, brainstorming, mind mapping, problem solving technikas. Ir e, kaip būtų galima šias technikas sieti su, tarkim, matematika, literatūra, kalbomis, teisė, e, inžinierija, fizika ir taip toliau. Taip pat labai norėčiau, kad ES institucijos parengtų ir tam tikrą priedą prie dokumentų, kuris, tas priedas galėtų būti pridedamas prie bet kokio dokumento, e, kur būtų galima kalbėti apie geresnį e, įsisavinimą, geresnį protinių gebėjimų panaudojimą. E, Taip pat aš norėčiau, kad prie e, šios iniciatyvos e, prisijungtų kiek manoma daugiau ES jaunuolių. E, vėl paminėsiu mind mapping, brainstorming, memory, atminties techniką ir problemų sprendimo techniką. Šios technikos, kurios yra naudojamos, tikrai atneša labai puikių rezultatų. Studentai yra labiau motivuojami ir taip pat e, jų mokslo rezultatai yra kokybiškesni. Aš siūlau šias, šios veiksmus, nes manau, kad yra būtina e, e, sukurti tokią visuomenę, kuri būtų išsilavinusi ir uh, E, protinė, psichologinė prasme. Tai irgi svarbus siekiant strategijos 2020 tikslų. O dabar pereisiu prie rezultatų. Kažkas sakė, kad protas yra tarsi parašiutas, e, e, kad veikia gerai tik tada, kai suveikia, kai išsiskleidžia. Bet parašiutas įsiskleidžia tik tada, kai kažkas turi drąsos iššokti didžiuliame aukštyje. Ir jūs e, e, europinių lygmenių turite parodyti drąsų pavyzdį. Ačiū. Dėkoju. Na, mums buvo pasakyta, kad turi būti drąsus. Tad drąsiai suteiksi žodį mūsų paskutiniai kalbėtojai, poniai Dortė Andersen. Ji yra iš Danijos, ES klausimų direktorė Danijos darbdavių organizacijoje. Žodis jums, prašau. Og først og fremmest tak for, øh, at, at vi er blevet inviteret til at deltage her. Dėkoju, kad pakvietėte mus dalyvauti šiame renginėje. Atstovauju Danijos darbdaviams. Atstovaujame 24 tūkstančiams Danijos darbuotojų mūsų įmonėse dirba tiek darbuotojų iš viso, 24 tūkstančiai. Norėčiau e, pasakyti tris svarbius dalykus. Na, sunku ką kalbėti paskutiniai, kai jau visi pasisakė. Išklausėme labai įdomių, labai skirtingų pasisakymų, bet pabandysiu padaryti tai, ką galiu geriausio. norėčiau paminėti užimtumą. Svarbu neapsiriboti 2020 metų data, būtina žvelgti daug toliau ir matyti daugiau. Kitas klausimas yra e, skaičių numatymas Benchmarking ir bench learning turėtų būti tos savokos, kuriomis turėtų būti remiamasi, turėtų būti rengiami geresni mokymai, kokybės požiūrių pirmiausia geresni mokymai. Būtina pagaliau išdrysti kalbėti apie kokybę, net jeigu kai, kalbame apie pakaitinį mokymą, kai derinamos studijos su praktiniu darbu. Tai bus iššūkis valstybėms narėms, kurios labiau nusprendė įtraukti socialinius partnerius šios procesus. Taigi, kokia situacija Europoje? Galėtume sakyti, situacija gerėja. Šiek tiek. Tačiau viskas nėra dar taip gražu, kaip norėtume. Augimas vyksta kitur, e, už ES sienų, na, o mūsųse kol kas jis yra nedidelis. Danijoje esame priklausomi nuo ekonomikos saugimo likusioje Europos Sąjungoje. Mūsų prekės daugiausia eksportuojamos į Europos Sąjungos valstybės. Kai kas mano, kad Danijoje viskas yra puiku, užimtumo skaičiai atrodo gerai, tačiau mes priklausome nuo padėties, bendros padėties Europos Sąjungoje, o ten dėja ne viskas puiku. Turime be abejo kelti užimtumo ir ekonominio augimo tikslus. Taip pat turime matyti 20 metų į priekį ir įvertinti taip pat ir demografinius veiksnius. Turime išdrysti pagaliau pripažinti, kad teks mąstyti apie mūsų pamainą, kas mus pakeis. Paradoksas yra štai koks. Mes ieškome kvalifikuotų žmonių, jų nerandame, o bedarbių esama. Tad būtina skatinti juos grįžti į darbo rinką. Tai būtų vienas iš variantų. Kitas dalykas – jaunimas, mokymas. Daug buvo kalbėta apie pakaitinį mokymą. kai, pavyzdžiui, studijos arba mokymas įderinamas su praktiniu darbu. Mūsų šalyje tai yra vienas iš svarbiausių sektorių. Daug daugiau žmonių yra mokomi būtent šitaip, remiantis pakaitiniu mokymu, nes jaunimo mokymui tai yra labai svarbus modelis, tačiau būtina taip pat ir suteikti žmonėms tam tikrą specializaciją, nes priešingų atveju išeina taip, kad mokome būsimus bedarbius. Taigi, profesinis mokymas remiantis nauja ES 2020 strategija. Toks yra vienas iš svarbiausių tikslų. Ir dabar perėsiu prie vadinamojo bench learning – panaudoti pirmiausia bench learning reikėtų tam, kad būtų galima atlikti reikiamas reformas. Atlikti reikėtų vertinimus valstybėse narėse, kad būtų galima išsiaiškinti, kur darbo rinkos veikia gerai, kad būtų galima kurti geresnės darbo vietas ir kad jų būtų sukurta daugiau, kad įmonės drįstų investuoti. Tai yra labai rimtas iššūkis. Turime turėti tokias priemonės, kad e, vykstančios reformos mums padėtų pasiekti reikiamą kokybę. Na ir galiausiai, kodėl nenumatyti tam tikro etalono susijusio su pakaitiniu mokymu, kad išsiaiškintume, kaip tas mokymas veikia geriausiai, kur jis veikia geriausiai. Na ir paskutinis dalykas – būtų susijęs su socialiniais partneriais, su jų atliekamu vaidmeniu. Mes esame darbdavių organizacija. Dirbame su nevyriausybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Dalyvaujame formuose, kur susibūrė įvairūs partneriai. Tai nėra labai aiškiai apibriešta ES 2020 strategijoje. Socialin, apie socialinius partnerius kalbėjo Europos komisijos pirmininkas panas Junkeris. Jis kalbėjo apie socialinius partnerius kaip vienus iš ekonominio sektoriaus aktyvių dalyvių. Mūsų šalyje socialiniai partneriai kreipėsi į vyriausybę, prašydami geriau organizuoti bendradarbiavimą, nes būtina įvertinti naują situaciją ir tuo būdu taip galima surasti daugiau ir geresnių bendrų sprendimų. Dar vienas dalykas, kuris buvo, sakyčiau, šiek tiek pamirštas ir kuris galėtų padėti uh, geriau ES 2020 strategiją įtvirtinti ir jos tikslus padaryti konkretesniais ir labiau saistančiais valstybėms narėms. Reikėtų numatyti privalomas priemonės. Pavyzdžiui, nacionalinės reformos turėtų būti privalomos, apie tai buvo kalbama prieš keletą metų, bet tas tikslas buvo šiek tiek primirštas, ar ko gero, ar tik nebus laikas prie jo grįžti. Tai yra labai svarbu įmonėms, darbuotojams. Galbūt galima būtų numatyti labiau saistančias nuostatas valstybėms narėms. Tiek turėčiau pasakyti kol kas, nekantri lauksiu diskusijos klausimų atsakymų. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū už e, tuos įdomius pranešimus visiems šešiems, o dabar žodis koordinatoriams. EPP frakcijos vardu. Kalbės kolega Šulcė. Žodis jums. Ja, von, von unserer Seite als e Ačiū. EPP frakcijos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad uh, uh, surengėte šį klausimą. Iš tikrųjų, uh, visi pasisakymai mums buvo be galo įdomus, tikrai verčianti susimastyti. Aš norėčiau sureaguoti vieną kitą mintį kuri, kuriamis pasidalino mūsų svečiai. Dėl darbo vietų kūrimo Europoje tai turėtų būti mūsų didžiausias prioritetas. Džiugiuosi, kad e, visi svečiai savo pasisakymų metu e, kalbėjo apie įvairių darbo vietų kūrimą. Ir svarbu nuo kažko pradėti, jeigu pirmas darbas nėra gerai apmokamas ar ne visai atitinka kvalifikacijas, tai vis tiek yra svarbu, svarbu nuo kažko pradėti. Darbas kuria darbą, kaip kad buvo sakyta, darbo vietų nereikėtų laikyti nekintančiomis. Iš vienos darbo vietos gali atsirasti keletas darbo vietų, E, ypač jeigu e, yra naudojamas įvairiomis inovacijomis, naujovėmis, taigi inovacijų nereikėtų baimintis. Dar vienas svarbus klausimas yra demografija. Norėčiau ir šiuo klausimu pasisakyti. E, aš esu vokietis ir man kaip vokiečių tas klausimas yra labai svarbus, bet manau, kad ir kitiems žmonėms iš kitų šalių tai irgi labai svarbus, svarbus klausimas moterų žimtumas, e, visą gyvenimą trunkantis mokymasis, mokymasis tarp valstybinių lygmenių. Tai svarbus dalykai. Toliau Europos semestro kontekste pateiktos rekomendacijos įvairioms šalims. Jos turėtų būti privalomos, jos turėtų labiau įtakoti ir nacionalinius mokymo planus. Aš galėčiau ir dar nemažai pastabų pridurti, gaila trūksta laiko, man buvo suteiktos tik dvi minutės, taigi gal kiti, e, kolegos iš kitų frakcijų dar norės kažkuo papildyti pasisakymą. Ačiū. Dabar perduotų žodį Juto Štenbuk. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. E, iš tikrųjų, jūs paminėjote labai svarbių dalykų, apie kuriuos reikėtų ir toliau diskutuoti. Kai kuriams išsakytoms mintims aš pritariu, galbūt e, dėl kit, kai kurių kitų minčių dar nesu e, šimtų procentų įsitikinusi. Kaip kad buvo sakyta, darbo vietų kūrimas turėtų būti prioritetas. Tačiau mums yra svarbu, kad būtų kuriamos ne bet kokios darbo vietos tam, kad būtų pagerinta statistika, bet tai turėtų būti geros darbo vietos. Ir aš čia norėčiau pateikti klausimą daktarui Vaize. Aš Ludwigshafen mieste e, esu dirbusi užimtumo agentūroje ir mes pastebėjome, kad e, iš tikrųjų kai kada galima pradėti E, nuo prastos darbo vietos. E, kai kada žmonės paskui susiranda gerai, geresnį darbą. Bet pažvelgusi e, į situaciją ir Vokietijoje, ir kitose šalise, manau, kad situacija dabar yra pablogėjusi. Išsiskiria nuomonės dėl to, kiek privalomi turėtų būti strategijos Europa 2020 tikslai. Pavyzdžiui, kova su skurdu. Mes norėtumėm, kad 20 milijonų mažiau žmonių gyventų skurde. Mes e, matome, kad e, skurdas e, vis dar yra didžiulis ir mums reikėtų labiau privalomų tikslų. Pone Boe kalbėjo apie tai, kokia yra sėkmingos politikos prasmė. Kaip būtų galima e, e, skurdžiai gyvenančius asmenis geriau įtraukti į europinius e, debatus? Štai, pavyzdžiui, kartą per metus vyksta kovos su skurdu platformos susitikimai. Kaip Jūs manote, ar tai yra tinkamas instrumentas, ar situaciją būtų galima dar labiau patobulinti? dėl struktūrinių reformų. Kai kuriuose valstybėse narėse nepakanka atlikti darbo rinkos reformų, bet reikia ir struktūrinių reformų, bet jūs gal galite išsakyti savo nuomonę, e, e, kokių struktūrinių reformų reikėtų Europos Sąjungai. tam, kad būtų galima pasiekti bent senuosius tikslus. Būtų įdomu, ką Jūs manote. Kažkaip numanau, kad nuomonės gali ir išsiskirti. Uh, uh, uh, Ačiū. Dabar žodį poniai Marin Harkin iš Alde frakcijos. Ar turėtumėte Jūs kokių pastabų ar klausimų? Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už visas prezentacijas. Atvykau vėluodama, tačiau išgirdau didžiąją dalį jų. E, e, iš to, ką Jūs e, pasakėte, matome, kad yra iš tiesų ne vienas iššūkis, kurį turime išspręsti, tačiau visų pirma turime susitarti, dėl ko kalbame, nes šiandien įvairios politikos sritis ir įvairūs tikslai nėra pakankamai susijęti, nėra visi taškai ant įsudėti. Tad nėra pagrindo atlikti stebėseną. Bet atsižvelgiant tai, ką Jūs pasakėte, tuos pasiūlymus, kaip pagerinti e, sistemą, kaip dirbti efektyviau, kaip pagerinti Europą 2020 strategiją ir Europos semestro procesą, e, manau, jog iš tiesų e, tas vėlavimas dėl e, strategijos peržiūros ir e, turės neigiamų pasiekmių ir aš visiškai tam pritariu. E, taip pat turime pagalvoti apie valstybių narių programas ir ar šios valstybės narės sėkmingai pasieks užsibrieštus tikslus. Mano manimu, problema yra tai, kad nėra e, priemonių, taisomųjų priemonių, e, e, kuriomis, kuriomis galėtumėme ištaisyti kažkokius trūkumus tam tikrame lygmenyje. Nėra pakankamai rodiklių tam. Pateikia at, e, ataskaitas, mes nežinome, kaip elgesi valstybės narės ir jeigu net matytume, kad valstybių narių pastangos nėra pakankamos, mes neturime priemonių paskatinti jas imtis aktyvesnių priemonių. Tad mano manimu reikėtų pagalvoti apie būtent e, tokius, tokias priemonės, tokius mechanizmus. Taip pat, jeigu pasižiūrėtume į įvairius, e, įvairias programas, įvairias finans, e, finansavimo priemonės, kurios yra galimos pagal Europos socialinį fondą, šios visos uh, galimos priemonės ir uh, fondai nėra pakankamai susijęti. Tad turėčiau tris pagrindinius klausimus. Kolegos jau kalbėjo apie deramą darbą. Na, e, šią savoką jau apibrėžė Tarptautinė darbo organizacija. Na, sakote, kad visi darbai yra geri ir svarbu pradėti, o tada jau e, sukurti geresnę darbo vietą. Ar aš nebeturiu laiko? Nu, va, tik šešios su, su pusė minutės. Tai dar 30 sekundžių labai greitai. E, kaip, kaip galime mes išspręsti skurdo problemą? Mano manimu, čia yra du skirtingi argumentai. Vieni sako, kad visi darbai yra geri ir derami, o kiti sako, kad e, darbas darbui nelygus. Tad kokybės klausimas tikrai yra labai svarbus. Šiandien ta, kokybės problema yra tikrai matoma valstybėse narėse, tad jūsų manimu, kaip galima būtų šią problemą išspręsti. Na ir Danijos kolegė kalbėjo apie įgūdžių netitikimus. E, iš tiesų, e, e, didelė problema yra ta, kad gebėjimai ne tiek, kad netitinka, bet jų trūksta. E, dažniausiai yra arba e, e, per daug kvalifikuoti žmonės, arba nepakankamai kvalifikuoti. Ačiū. Dėkoju. Ponus Ilikijotis iš GUE frakcijos žodis. Prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių mūsų prelegentams. Ačiū už jų labai įdomius pasisakymus. Manau, kad turime pasižiūrėti į viso to esmę. Ir taip pat turime nepamiršti ir griežto taupimo klausimą. Nežinau, ar pašalpų darimas padės pasiekti švietimo, mokymo tikslus, geresnio žimtumo tikslus. Graikija, pavyzdžiui, kenčia nuo griežto taupimo politikos, kur dėl to skurdas gilėja, daugiau skurdžių žmonių ir labai sunku e, apskaitai rasti darbo. Mūsų kalbėtojai, ypač ponia Deboje, kalbėjo apie rezultatų pasiekimą kovoje su skurdu. Mm, iš to, ką jį pasakė, regis tampa aišku, kad europiečiai laukia apčiuopiamų rezultatų. Mano frakcija pritarė su kalbėtojai, pritarė kalbėtojams, kurie kalba apie socialinio dialogo būtinybę. Taip pat pritarėme ir tam, kad būtina kartu diskutuoti apie kovą su skurdu ir dirbti prie to klausimo, kad būtų galima pasiekti socialinio augimo, socialinės sanglaudos ir kad būtų galima sukurti daugiau darbo vietų. Ačiū. E, kalbėtojas jau paminėjo kai kurios labai svarbius dalykus. Reikėtų, kad kūriamos darbo vietos būtų kokybiškos, kad jos būtų tinkamai apsaugotos. Europiniai socialiniai standartai yra iš tikrųjų darbuotojų pasiekimas. To buvo siekiama dešimtmečius ir nereikėtų šio pasiekimo nurašyti ar sumenkinti, e, nes nereikėtų tik dangstytis neva didesnių konkurencingumų, nes bet kokia kaina to konkurencingumo siekimas nėra geras dalykas. Reikia peržiūrėti ES 2020 strategiją. Būtina siekti didesnio užimtumo, tačiau prieš tai be abejo reikės nemenkų viešųjų investicijų. Kol kas tų privačių investicijų trūksta ir tai yra normalu, nes trūksta viešųjų investicijų. Didžiosios dauginacionalinės įmonės nori investuoti, tačiau nenori prisimti rizikos. Taigi tokie planai kaip pono Junkerio planas galėtų pasitarnauti šioms problemams spręsti. O dabar norėčiau užduoti klausimą. Kaip būtų galima apibrėžti situaciją susijusią su griežto taupimo priemonių pasiekmėmis? Nes tos griežto taupimo politikos e, veda tiesių kelių į nedarbą. Kitas mano klausimas, norėčiau ponui Vaizijai užduoti. Kai dėl darbo užmokesčio dempingo Vokietijoje, ar šis reiškinys padeda pasiekti konkrečių rezultatų. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Sveikinu, ponė Edvardą Martin. Jūs bandėte registrėptis nuo mūsų, ar ne? Bet apie jūs viską žinom, sako pirmininkė. Sveikinu su gimtadieniu. And then I'll give the floor to Laura Agia from EFDD Group. Dabar suteiksiu žodį Laura Adžėja iš EFTD. Ačiū pirmininkė, ačiū e, pranešėjams, kurie su mumis pasidalino e, įvairiais požiūriais. E, jie kalbėjo apie įvairius strategijos aspektus. Jų dėka mes išgirdome įvairias nuomonės. Aš irgi turiu tam tikrų pamastymų Galbūt vėliau tai bus galima pasigilinti. Visų pirma, norėčiau kreiptis į Švedijos profsąjungų atstovę. Noriu pasiteirauti, koks yra ryšys tarp politikos ir profsąjungų jūsų šalyje. Pavyzdžiui, mano šalyje, Italijoje, toks bendradarbiavimas nėra žinomas. Profsąjungų atstovai dažnai yra neišklausomi. Kai kada su jais net ir kovojama. Pavyzdžiui, mano šalyje dažnai profsąjungo atstovai ir neužima aukštų postų partijose. Taigi, Kaip viskas vyksta Švedijoje? Koks yra tas ryšys tarp profsąjungų ir politikos? Taip pat buvo kalbėta ir apie netipinės prastas darbo vietas. Buvo sakyta, kad svarbu nuo kažko pradėti, nuo bet kokio darbo. Aš vis dėlto manyčiau, kad jeigu būtų laikomasi tokio principo, tai tuomet tas principas tarsi taptų amžinu. Nors galbūt mūsų ketinimai ir geri bei gražus, bet galų gale e, tai gali tapti ir neigiamų reiškinių. E, tokia tendencija gali išsišaknyti tarsi koks vėžys ir paskui jos nebebus įmanoma išrauti. Toliau dėl socialinių um, pusio atstovų. Svarbu, kad ir piliečiai taptų įvairiais socialinių institucijų nariais, bet kad jie nepamirštų, iš kur jie yra atėję. Toliau dėl e, ekstremalaus skurdo rodiklių bei minimalių pajamų uh, E, šie e, e, kriterijai yra naudojami siekiant nustatyti socialinės sanglaudos riziką bei norint užtikrinti žmogišką orumą. Kai mes kalbame apie skurdo socialinius rodiklius, noriu sužinoti, kokie galėtų būti tie rodikliai Aš manau, kad reikėtų vadovautis tam tikrai statistiniais duomenimis. Reikėtų nustatyti aiškius, konkrečius socialinius e, rodiklius, tam, kad būtų galima įvertinti skurdą ar skurdo sąlygas ES. Aš taip pat girdėjau, kalbant apie ex ante koordinavimą, kai vykdomos struktūrinės reformos. Koks galėtų būti tokių reformų poveikis? Aš manau, kad apie tai reikėjo pagalvoti prieš pradedant vykdyti e, strateginės reformas. E, galbūt dabar būtų galima atlikti ex post e, vertinimą. Ir, pavyzdžiui, prieš porą metų mes dar galbūt uh, Buvome e, kalbėję apie e, e, iš ankstinių struktūrinių reformų vertinimą. Dabar mes galime tik tais koncentruotis į struktūrinių reformų rezultatus. Ir dar vienas klausimas man kyla, nežinau, kas jį galėtų atsakyti. Buvo sakyta, kad E, vienas iš dabartinių e, socialinio semestro e, tikslų yra kova su ilgalaikiu nedarbu. Ilgalaikis nedarbas yra susijęs su daugeliu kitų problemų, pavyzdžiui, su vaikų skurtu. Vaikų skurdas yra ilgalaikio nedarbo pasiekmė. Jeigu tėvai, pavyzdžiui, nedirba daug metų, tai jie negali garantuoti vaikui oraus gyvenimo. Ir norėčiau sužinoti, kokiu jūs turite pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti šią problemą. Aš su didžiuliu susidomėjimu klausiausi, e, ką pasakė profesorius Kapelio. Mano šalyje tai yra tikrai labai gerbiamas asmo ir jau tuoj baigsiu, prisiekiu, tikrai baigsiu savo pasisakymą. Taigi noriu jo pasitirauti Kaip Jūs manote, kaip būtų galima iš, įgyvendinti Jūsų novatoriškas idėjas? Gal jau yra kažkokių tai pavyzdžių, kaip yra skatinamos inves, inovacijos, kokie yra veiksmingi sprendimai? Ačiū. Dabar norėčiau žodį perduoti biudžeto komiteto atstovams, jų yra du. O tuomet e, e, bus e, skirta laiko atsakyti užduotus klausimus. Taigi žodį norėčiau dabar perduoti poniai Eider Garba Zelį Rubjel iš SND frakcijos. Ji yra biudžeto komiteto koordinatorė. Žodis jums. Gracias, presidenta. Como bien dice, vengo de la Comisión de Presupuestos. Ačiū. Pirmininkė, kaip jau sakėte, aš atstovauju biudžeto komitetui ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Visų pirma, norėčiau sužinoti, kaip galima būtų pasiekti tikslus, kurie numatyti strategijoje Europa 2020, e, nes buvo sakoma, kad šie tikslai toli gražu nepasiekti. Ir kaip manote, koks yra santykis tarp šių tikslų ir finansinės politikos? Tad, um, mums svarbiausia tikriausiai sužinoti, kaip sukurti tokią, tokį biudžetą, kad jis E, kad per jį pavyktų gyvendinti e, strategijos tikslus. Kalbame apie biudžetą nuo 2014 iki 2020. Taigi galbūt galėtumėte kažką mum pasiūlyti ir mes galėtume tuos pasiūlymus perduoti e, komisijai. Kaip manote, kaip galima būtų pagerinti situaciją? Ačiū. Ačiū. Dabar e, žodis kolegui Ernestui Margaliu iš Žaliųjų frakcijos. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Taip iš tiesų šiandien daugiau kalbame apie pasiekmes, o ne priežastis. Krizė tęsiasi jau aštuonerius metus, tad manau, kad tikrai galime sakyti, kad šiandien susidurame su akivaizdžiais E, akivaizdžia neteisybė ir neligybė, turiuomenį e, skurdą, nedarbą. Ir tai turi įtakos tūkstančių piliečių gyvenimo sąlygoms, ypač tiems piliečiams, kuriems šiandien čia gal ir nėra atstovaujama. Belgijos, Italijos, Danijos, Švedijos atstovai pateikė labai e, išsam, išsames prezentacijas, tačiau negirdėjome kokią situaciją Portugalijoje, Ispanijoje ar Graikijoje. Kalbant apie strategiją Europa 2020, sakyčiau, kad jai labai daug įtakos turėjo e, augimo ir stabilumo paktas. Ji tapo tarsi šio pakto auka. E, Mes numatėme e, ES tikslus, e, tuos tikslus turi gyveninti valstybės narės. Na, o šiandien matome, kad e, statistika toli gražu nedžiugina. Tikslai nepasiekti, greičiau priešingai. Taip pat prašoma įgyvendinti e, struktūrinės e, reformas ir bausti valstybės narės, kurios, yra nepak kurios nepakankamai laikosi nu, nustatytų tikslų. E, buvo minimas Junkerio planas. Iš tiesų, šis planas buvo skirtas skatinti privačias investicijas Europoje. Na ir kokiosgi galėtų būti šio plano pasiekmes. Šio planu siekiama socialinės sanglaudos, tačiau e, tai nėra pakankamai e, aiškiai išdėstyta. Šiandien kalbame apie užimtumą ir ekonomikos augimą, tačiau turime užtikrinti, kad tas augimas būtų tvarus, o darbo vietos būtų kokybiškos. E, Tad panašu, kad mes šiandien, e, kalbėdami apie tą Junkerio pasiūlytą planą, e, dedame naujus pagrindus dar vienai migracijos bangai. Tad e, norėčiau sužinoti, ką pranešėjai mato, mano apie Europos lygių pateiktas rekomendacijas ir ką manote, ar Europos komisija turėtų daugiau dėmesio skirti regioninių lygmenių išriškėjusiams neligybėms, e, kaip tą neligybę sumažinti, kaip sumažinti itin didžiulį skurdą būtent šiuose regionuose. Mano manimu, šiandien mes susidurime su labai dideliu iššūkiu, kurį galime išspręsti būtent per Europą 2020 strategiją ir jos peržiūrą. Tačiau no, norint tai pasiekti, mes visų pirma no, turime imtis tikrai gilių reformų. Uh, Dėkuoju. E pone Devo minėjo, kad uh, Labai nedaug tų strategijų yra susijęs su konkrečiais rezultatais. Klausimų užduota daug ir norėčiau paklausti, ką visi galėtume pasakyti šio klausimu. Pradėsim vėl nuo pono Vaisė. E, kviečiu visus apibendrinti ir atsakyti labai trumpai, nors suprantu, kaip tai yra sunku. Tačiau pasakykit svarbiausią labai trumpai ir greitai tai, ką norėtumėt pasakyti. Pone Vaisė, pirmiausia žodis, prašau. Nuskambėjo tikrai, tikrai daug klausimų. Buvo teirautasi, kokia yra tipinė darbo vieta, normali darbo vieta ir prasta darbo vieta. Ir yra manoma, kad e, darbas dalį dienos ar darbas keletą valandų per dieną gali padėti įveikti nedarbą arba sumažinti nedarbo lygį. Labai svarbu, kad e, kartais pradėjus dirbti prastą darbą, e, nėra daliau sus, susrandamas geresnis darbas. Bet vis tiek net ir prasta darbo vieta sumažina nedarbą. Antra, Kas yra tipinė ar netipinė darbo vieta? Ateityje tokių apibriešių iš viso nebeliks. Matome, kad e, dabar e, e, jaunuoliai dažnai dirba, vykdo įvairius internetinius projektus ir Dabar labai sunku vertinti, kas yra tipinė arba netipinė darbo vieta. Ir dar viena pastaba taip pat buvo teirautas dėl struktūrinių reformų. Yra tokių šalių, kurios savo piliečiams neužtikrina e, net minimalių pragyvenimo sąlygų. Pavyzdžiui, nėra jokio profesinio orientavimo mokyklose arba nesutikiama pagalba padėti savo pačiam arba nėra tarpininkaujama tarp darbuotojų ir darbdavių e, e, švietimo arba mokymo procese. E, bendradarbiavimas su būsimu darbdaviu suteiktų geresnių galimybių ateičiai. Ir dar noriu šitą pridurti. Vis dėlto ir pats žmogus turimtis iniciatyvos, jis žmogus turi būti mobilus, lankstus, Galbūt kartais turėtų paukoti ir šeštadienį tam, kad keltų savo profesinę kvalifikaciją. Be viso to nepavyks pasiekti trokštamų tikslų. Toliau taupimo politika. Aš negaliu kalbėti kaip ES institucijų atstovas, kalbu Vokietijos įdarbinimo agentūros vardu. Uh, Zaksin-Anhalt, e, įsikūrusi mano atstovama agentūra, e, daug metų e, susid, buvo susidūrusi su finansavimo problemomis. Dabar mums tas finansinės problemas pavyko įveikti, protingai naudojant lėšas. Mes sugebėjome padėti daugeliu jaunuolių. Uh, Ir dabar, prabėgus dešimčiai metų, mūsų, mūsų žemėje e, jaunimo e, nedarbo lygis tikrai sumažėjo. Mes taupiai elgiamės su lėšomis, kūrėme veiksmingas struktūras. Na ir krizė mus palėtė e, ne taip smarkiai, nes mes turėjome 80 milijardų, milijonų, atsiprašau, rezervą. E, iš to, galėjome, iš to rezervo galėjome užtikrinti, kad įmonės net leistų darbuotojų. Rezervas buvo anksčiau sudarytas iš įmonių mokamų įmokų. Toliau dėl ilgalaikio nedarbo. Du trečdaliai žmonių, kurie nedirba ilgą laiką Vokietijoje, dažniausiai yra neišsilavinę, neturintys jokio išsilavinimo arba vyresnio, kad 50 metų amžiaus. Labai svarbu, kad e, žmogus laiku mokytųsi. Po 50 metų jau tikrai sunkiau ir mokytis, ir darbą susirasti. O dabar dėl masyvios migracijos, didžiulės migracijos Europoje. Aš manau, kad mes turėtumėm būti uh, E, e, dėkingi e, už tokią migraciją. Pavyzdžiui, į vakarų Vokietiją po Vokietijos susivienijimo atvyko labai daug jaunuolių iš rytų Vokietijos. Dabar matome atvirkštinį procesą. Tai yra labai gražus reiškinys. E, žmonės grįžta į savo tėvynę ir tikrai tikiuosi, kad ir ateityje jaunuoliai savo tėvynės nepamirš. Ačiū, ponė Deboji. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pratesiu užimtumo temą. Mes pasisakome pirmiausia už kokybiškas darbo vietas, e, taip pat pasisakome už labiau makro lygmenį e, pradeda atsirasti vis daugiau netipinių darbo vietų. Ir čia geriausias pozicijas turi ir tie žmonės, kurie turi geriausias kvalifikacijas, nes priešingų atveju gali atsitikti taip šio tipo e, netipinės darbo sutartis plėtojant, kad žmonės tiesiog praras tuos pasiekimus, kurių buvo pasiekta iki šiol. Griežtos taupimo priemonės. Aš manau, kad Belgijoje mes esame ta šalis, kuri buvo tinkamai apsaugota ir būtent e, mūsų socialinės sistemos dėka, nes ta sistema apsaugojo šalį nuo dar didesnių krizės pasiekmių. Tačiau šiandien ši sistema taip pat menksta, e, mažėja apsaugos socialinės, pavyzdžiui, mažiau mokama e, nedarbo pašalpų, vis daugiau sankcijų taikoma tiems, kurie nenori ieškoti darbo, na ir taip pat tenka konstituoti tai, bet ne tik mūsų šalyse, kurie atsiduria tarpe tų, kurie nedirba ir nesimoko. Tai yra žmonės praranda darbo, bet jau nesima jokios socialinės veiklos, kad galėtų grįžti į darbo rinką. Tai irgi yra dėl socialinės apsaugos sumažėjimo. Dabar norėčiau atsakyti dėl dalyvavimo Europos platformos kovai su e, nedarbu. E, galėčiau pasakyti štai, kad kasmet būna susibūrimas, e, svarbus susibūrimas, tai yra svarbu tiems žmonėms, kurie gyvena skurde, tai svarbu ir kitiems subjektams įsitraukusiems į kovą su skurdu europinių lygmenių, tačiau be abejo to nepakanka. Mes savo tarnyboje stengiamės pasirenkti susikimams su žmonėmis, tai yra iš tikrųjų sunku, viena vertus suteiktiems motivacijos ir Europa jiems ir toliau atrodo labai komplikuota, labai sudėtinga. E, mes parengėme darbo tvarkę taip iš anksto, kad pasirengti rimtai yra sunku ir kai susiri su žmonėmis, kurie gyvena skurde, kurie e, turi pakankamai žinių, tačiau jiems sunku perskaityti, pažiūrėjau, dokumentaciją angliškai, e, jiems sunku kalbėti, e, tai supranti, kad tai yra silpniausi dalykai. E, vėl tenka kalbėti apie didesnį dalyvavimą. E, vieno tokio susibūrimo per metus tikrai neužteks užmėgsti ryšių tarp skurdžiausių piliečių ir Europos Sąjungos. Manau, kad tie susitikimai turėtų vykti reguliariau, galbūt valstybių narių lygmenių. Tai galėtų susitikti tų valstybių pareigūnai, politikai, asociacijos, kurios e, užsima kovą su skurdu. Tiek galėčiau pasakyti dėkoju. Pirmininkė, ačiū, ponė Nigren. Tack. Allra först vill jag svara på den konkreta Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau atsakyti į konkrečius e, man skirtus klausimus. Jie buvo susiję su bendradarbiavimu tarp e, profsąjungų atstovų ir politikų Švedijoje. Mūsų šalyje yra trys pagrindinės organizacijos, kurios atstovauja darb, darbuotojus. E, tai yra LO, SAKO ir dar viena organizacija, kurią minėjau savo pasisakymo metu. mes e, jungiame darbuotojus ne pagal jų e, politinės pažiūras, bet pagal tas rytis, kuriuose jie dirba. Ir taip pat mes esame atsakingi, kai e, vyksta dėrybos su socialiniais partneriais. Dabar dėl E, e, Europos 2020 e, strategijos. Jie yra, tikslų, jie yra geri, bet jų nepakanka. Reikia skatinti ir ekonominę paklausą tam, kad ekonomika įgytų pagreitį. Mums reikia atsisakyti griežto taupimo politikos. Politika turėtų užtikrinti žmonių gerovę. Socialinė apsauga yra labai svarbus produktyvus faktorius. Kai žmogus yra bedarbis ar ligonis, arba jeigu gauna nepakankamą pensiją, tai negalima užtikrinti tokio žmogaus tinkamą pragyvenimo sąlygų. Kiekvienas žmogus turi būti pajėgus padengti savo e, būtiniausias išlaidas kova su skurdu yra labai susijusi ir su darbo vietų kokybė. Jeigu mes norime įveikti skurdą, turime kurti kokybiškas darbo vietas. Taip pat E, matome ir dar vieną reiškinį Europoje. Netgi jeigu žmogus ir turi darbą, jisai ne visą laiką gali pragyventi. Galbūt jisai dirba per mažai valandų arba jisai gauna per nelik mažą atlyginimą ir to nepakanka. Taip pat yra sudaromos įvairaus tipo darbo sutartis. Kai kada e, ir turėdamas darbą žmogus iš tikrųjų negali pragyventi. E, jeigu žmonės uždirbtų pakankamai, būtų galima atgaivinti ekonominę paklausą. Dabar dėl Europą 2020 ir socialinių tikslų. Tie socialiniai tikslai turi būti integruoti į vairias politikos kryptis. Socialiniai tikslai nėra tarsi kažkokia tai dekoracija. E, ne, nepakanka vien tik tais kalbėti apie konkurencingumą, bet reikia ir socialinių tikslų. Yes, thank you very much. Um... Žodis poniai e, Helferik. Helferik, ačiū. Iš tiesų, manau, pamastymai labai e, naudingi ir įdomus, kalbant apie socialinės apsaugos sistemą. E, ji tikrai šiandien krizės akivaizdoje labai svarbi, norint užtikrinti ores gyvenimo sąlygas skurstantiesiems. Tad mes socialinę platformą norime, kad būtų bent jau kažkokių direktyvų pagrindas, kuriuo būtų numatytas, min, numatytos minimalios pajamos, garantuotos pajamos žmonėms, kad šie galėtų gyventi oriai. Tad e, užimtumas yra labai svarbus, tačiau e, tai nėra panacėja. Ir e, vien užtikrinę užimtumą neišspręsime visų problemų. Turime užtikrinti, kad e, ilgą laiką darbo neturintis žmonės turėtų galimybę to darbo ieškoti, nes šiandien jie dažnai būna labai įsiskolinę ir jiem kuo toliau, tuo sunkiau vėl sugrįžti į darbo rinką. Tad uh, labai svarbu turėti tinkamą socialinės apsaugos sistemą ir minimalių e, pajamų garantijas. Būtent e, tai aš ir rekomenduočiau. E, taip pat siūlyčiau pagalvoti apie struktūrinės reformas, kurios yra įgyvendinamos. Reikia daugiau skatinti didesnį darbo rinkos lankstumą, kad įtrauktume daugiau skurstančių žmonių e, ir padėtume tiems žmonėms, kurie kartais dirba per dvi, tris darbo vietas, tačiau nega, negyvena oriai. Taip pat labai svarbu e, reformuoti ir pensijų sistemas valstybėse narėse ir pagalvoti, E, kokį ilgalaikį poveikį šios reformos turės žmonėms ir ypač e, moteriams. Nes iš tiesų visos pensijų sistemos turi įtakos e, moterų pragyvenimo lygiui. Ir labai džiaugiuosi, kad ne vienas pranešėjas pabrėžė poveikio vertinimo ataskaitų svarbą. Mes turime įvertinti ekonominių priemonių pasiekmes, ypač skurstantiesiems. Tad nepaprastai svarbu kiekvienais metais renkti ataskaitas, kad užtikrintume šalims pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Turime matyti, kokios tos rekomendacijos buvo ir kaip jos buvo įgyvendintos, ar jos buvo įgyvendintos tinkamos. Tad e, Europos e, platformoje pastebėjome, jog pilietinės visuomenės organizacijos nusivylusios dabartinę situaciją, kalbant apie skurdą, nes e, nesijimama ilgalaikių priemonių E, sustinkama kartais, tačiau reikia e, konkrečių pasiūlymų iš Europos komisijos, kaip pagerinti dabartinę sistemą. Nes šiandien susitinkama kartą per metus, e, metų pabaigoje pasirašomos sutartys, žmonės turi daug e, vilčių, tačiau šiandien mes turime e, labiau skatinti dialogą su valdžios institucijomis ir galvoti ne tik apie kiekybę, bet ir kokybę ir ypač apie tai, kaip e, politikos gairės įgyveninamos nacionalinių lygmenių. Taip pat reikia numatyti uh, E, mechanizmus, kad galėtume imtis taisomųjų priemonių ir pagalvoti, kaip spręsti, kaip suderinti šios aspektus su finansų politika ir finansavimu. Yra galimybė gauti finansavimą iš Europos socialinio fondo ir tad turime tiesiog pagalvoti, kaip tinkamai tas lėšas paskirstyti pilietinės, um, pilietinės visuomenės organizacijoms. Šiandien turime daugiau nei 3 milijardus eurų, uh, kuriuos galime panaudoti, tačiau e, kol kas jie nėra panaudojami pakankamai sėkmingai, bent jau e, tai matyti iš šių metų rekomendacijų. Ačiū. Dėkoju. Suteiksiu žodį ponui Kapelio. Ačiū, pirmininkė. Paminėti klausimai tikrai labai svarbus. Ir aš norėčiau pradėti e, nuo užimtumo. Nežinau, kokia yra padėtis e, kitose ES valstybės narėse, bet gerai žinau, e, kaip gyvena Italija. Uh, Iš tikrųjų svarbu susirasti kokį nors darbą e, pradžiai, tam, kad būtų galima įsilieti darbo rinką. Na, iš esmės taip turėtų būti, bet ne visą laiką taip ir yra. Ir dažnai e, e, žmonės, ypač jaunuoliai, yra labai nepatiklus, nepasitikė ateitime. Dabar dėl mokyklų. Aš jau kaip sakiau anksčiau, e, jaunimas galėtų būti ekonomikos atsigavimo e, variklis. Labai svarbu, kad būtų vykdomas e, profesinis mokymas. Tai yra mūsų kelrodė žvaigždė, kurią ir turėtumėm sekti. Uh, Toliau atotrukis tarp tikslų ir rezultatų. Į tai atkreipia mūsų dėmesį Europos parlamento e, biudžeto komiteto narys. Iš tikrųjų, nepakanka e, skirti finansavimą svarbiausiems sektoriams. Svarbu uh, ir kaip tos lėšos yra panaudojamos. E, visų pirma, reikėtų e, apmokyti žmonės. Tik tuomet galime užtikrinti geresnį lėšų panaudojimo svertinį e, efektą. Dėl lėšų panaudojimo. E, iš tikrųjų, kartais labai sunku tas lėšas gauti. Ir čia yra būtinos struktūrinės reformos esu tvirtai įsitikinęs, kad būtume supaprastinti taisyklės tam, kad būtų galima e, lengviau pasinaudoti lėšomis, tam, kad ES piliečiai turėtų geresnę prieigą prie ES lėšų. Aš e, jums paminėjau keletą e, technikų, kurios yra naudojamos E, vadybos sektorija. E, Kembridžo arba Oksfordo universitetai, taip pat e, Amerikos, Kanados universitetai rengia mokymo programas studentams ir studentai mokomi, susipažįsta su mano paminėtomis technikomis. Ir uh, Pavyzdžiui, tokias technikas naudoja ir e, tarptautinės deimantų asociacijos atstovai. Taip pat ir, pavyzdžiui, naujo, Naujosios Zelandijos gynybos ministerija šias technikas naudoja e, pajėgų apmokymai. E, daug įvairių e, E, e, žmonių. Pavyzdžiui, Benjamin Zander, e, Bostono nacionalinio filharmonijos orkestro direktorius, irgi tas technikas naudoja. Aš paminėjau tik tais keletą pavyzdžių. Svarbu protinius pajėgumus išnaudoti pagal savo profesinį pašaukimą. Tai, mano nuomonė, gali tikrai atnešti puikių rezultatų. Ačiū. Thank you. And, uh, next... Ačiū. Dabar žodis poniai Andersen iš Danijos. Ja, mange tak. Øh, jeg vil forsøge at samle øh, spørgsmålene også i, i, i tre, fire grupper. Det første i forhold til beskæftigelse. Øh, altså igen, jeg taler med... Ačiū. Kalbant apie užimtumą, norėčiau pateikti, žinoma, Danijos poziciją. Mes turime savo e, saugumo ir lankstumo modelį, e, su, esame sukūrę atvirą, e, atvirą darbo rinką ir žmonės nebijo keisti darbo, ieškoti naujo darbo. Kiekvienais metais sukūrėme 800 tūkstančių naujų darbo vietų. Tai yra tikrai daug mažai uh, E, mūsų šalį ir daugybė Danų kiekvieną dieną pereina iš vieno darbo į kitą, nes tų darbo vietų vis atsiranda. Taigi darbuotojų kaita Danijos darbo rinkoje yra labai ryški. Tad E, mano manimu svarbiausia yra sukurti dinamišką ir atvirą darbo rinką ir e, turėti darbuotojų, kurie nebijotų keisti darbo, ieškoti geresnio darbo užmokesčio ir geresnių darbo sąlygų. Na ir, jeigu neklystų, liberalų frakcija uždavė klausimą dėl pernelik kvalifikuoto jaunimo jaunimo, kuris e, baigęs studijas neranda darbo, nes yra tiesiog per daug kvalifikuotas. Iš tiesų labai liūdna situacija ir mano manimu būtent tokiu atveju benchmarking technika mums labiausiai ir padėtų. Tad e, mano manimu e, Rengdami strategiją Europo 2020 mes per daug dėmesio skiriame e, prestižinėms universitetinėms studijoms, o ne profesiniams, e, profesiniam rengimui. Ir šiandien reikėtų šį mąstymą ir modelį keisti. Reikėtų skatinti bendradarbiavimą tarp vyriausybės, socialinių partnerių, darbdavių ir universitetų. E, vis, visos šios inter, suinteresuotusios pusės turėtų susėsti ir pagalvoti, kaipgi e, galima būtų pagerinti padėtį. Na ir taip pat buvo užduota klausimų apie kaip paskatas, paskat, e, paskatų mechanizmus, kad valstybės narės imtųsi gyvendinti reikiamas e, reformas. Mano manimu, ES biudžetas turi būti paskirstytas ir naudojamas protingiau. Ir uh, būtent jis turi būti tas skatinamoji priemonė. Ir kuomet e, šalis įgyvendina joms skirtas rekomendacijas, e, turėtų būti skirta tam tikra išmoka parama iš biudžeto, būtent už tas įgyvendintas reformas. Tokiu būdu ES biudžetas būtų susijęs su reikiamų reformų įgyvendinimu. Taip pat buvo kalbama apie pakaitinį mokymą, e, profesinį rengimą e, įmonėse. Kol kas tai dar nėra pakankamai išvystyta sistema ir reikia tai gerinti. Ačiū. E, Ar norėtų dar kas kalbėti, jis taip, ponia Sander, prašau. Žodis jums. Merci, madame la Ačiū, ponia pirmininkė. Pritariu susirūpinimui, kuris buvo išreikštas dėl padėties įvairiose valstybėse narėse. Ši situacija mums šiandien buvo pristatyta. Praėjusią savaitę be kita ko pasirodė naujas pranešimas mano šalyje, Prancūzijoje. Ir jis iš tikrųjų mūsų įspėja apie didžiulę skurdo situaciją. Į tą skurdą daugiausia patek yra vaikai. Esu įsitikinusi, kad, kaip sakė kai kurie iš kolegų, ši situacija yra susijusi su darbo vietų kūrimu, nes sukuriant darbo vietas, sudarant prieigą prie darbo vietų, gali, galima bus geriausiai kovoti su skurdu. Nes manau, kad jeigu turi darbą, tai pirmiausia turi pajamas, taip pat užtikrinti orumą Taip pat, e, jeigu turi darbą, gali turėti būstą, e, gauti sveikatos paslaugas ir taip turiu ir panašiai. Kitaip tariant, darbo turėjimas padeda išspręsti eilę problemų, kurios mums šiandien kelia susirūpinimą. Tai taip pat turėtų mums padėti siekti tų tikslų, kurie numatyti ES 2020 strategijoje. Šiandien situacija yra pakankamai menkai subalansuota Europos Sąjungoje, nes yra valstybių narių, kur nedarbas yra didžiulis. Yra ir kitų valstybių, kur darbuotojų trūksta. Galima ir reikės rasti įvairiausius sprendimus. Nemanau, kad egzistuoja vienas receptas visiems Galima būtų gal pasiūlyti keletą jų, išklausyti jūsų nuomonę. Kai kurie iš tų siūlymų jau buvo minėti. Aš pirmiausia manau, kad reikėtų iš dalies ES, iš dalies nacionalinio lygmens sprendimo. Galėtume čia grįžti prie Europos semestro, tai būtų viena iš ES siūlytų priemonių. Kaip ir sakė mūsų Europos komisija, reikia geriau įvertinti socialinius rodiklius, nes būtent tie rodikliai turėtų mus įspėti apie tai, kas vyksta valstybėse narėse. Tačiau čia pat iškyla klausimas būtent toks, ar tie rodikliai turėtų tapti saistantis, kadangi šiandien kai kurie šių socialinių klausimų nepriklauso ES kompetencijos sryčiai, kadangi jau yra makroekonominių saistančių rodiklių ir valstybės narės mm, dažnai jų nesilaiko, joms nepavyksta jų laikytis. Tai ar jie turi būti saistantis ar ne, štai koks yra klausimas. Būtinybė valstybėms narėms laikytis specifinių šalims skirtų rekomendacijų, visą tai teisingai, tvarkoj, tačiau dar žodis apie tai, kad darbo rinka turėtų būti tinkamai panaudota ir čia ES turėtų e, padaryti labai rimtą poveikį, nes valstybės narės turėtų būti priesus reformuoti savo darbo rinkas. Na ir pabaigai, ponė pirmininkė, reikia taip pat palikti vietos labai lokaliems sprendimams valstybėse narėse, kad būtų galima paskatinti mobilumą, judumą, mokymasi. Taip pat reikėtų deramą dėmesį skirti ir toms priemonėms, kurios galėtų būti pritaikytos pasienio regionuose, nes čia potencialo, man atrodo, yra tikrai daug. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Marta, žodis jums. Taip, taip. Mano irgi Marta pavardė, bet Edvardas esu. Toks mano vardas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems už tą tokį mielą pasveikinimą su gimtadieniu. E, turiu klausimų iš tikrųjų ir norėčiau paminėti dar kartą tai, ką išgirdau iš kai kurių, nes kai kurie jautėsi labai tikri dėl to, ką sako, dėl klišių kai kurių tikri. Aš nepažįstu tokio žmogus, kuris galėtų pasiūlyti universalę, uh, universalų sprendimų. Valstybės narės yra nusprendusios, ką daryti krizės atveju, kokias socialinės apsaugos priemonės numatyti. Ir tas krizė yra beprecedentinė, tokios dar nebuvo. Kitos šalisgi pasirinko labiau liberalizavimo, tai padidino skurdą. Ir šiandien ties tą temą mes labiausiai ir diskutuojame. Tad nereikėtų pernelyg kategoriškai teikti, kad štai tokios priemonės yra geros, o štai kitos tokios blogos. Uh, turėčiau klausimą, kur keliu savo ir kitiems kalbėtojams. O kas yra kokybiška darbo vieta? Galbūt galėtume geriau kalbėti apie tinkamą darbo užmokestį, nes man atrodo, kokybiška darbo vieta ir e, galimybė išeiti iš skurdo nėra automatiškai savaime suprantamas dalykas. Juk žinome žmonių, kurie dirba, bet negali susimokėti už būstą. Jie tebe gyvena skurde. Taigi reikėtų kalbėti labiau gal apie e, kokybišką darbo užmokestį, užmokestį, kuris leidžia gyventi oriai, tai turėtų būti minimalus darbo užmokestis galbūt numatytas visiems. Nes e, tas labai keistas dalykas yra kokybiška darbo vieta. Nežinau, ar daug tėvų e, verčia vaikus mokytis to, kad galėtų tad dirbti tos netipiškus darbus, nes dažnai darbų užmokestis yra menkas ir darbo valandos yra švelniai tariant keistos. Yra tokių mm, dalykų, kur trūksta investicijų, įmonės neinvestuoja ir Europos Sąjunga irgi chroniškai neinvestuoja, trūksta tų investicijų. Tai aš manau, kad tos vienintelės privaromos priemonės galėtų būti laikymasis deficito ir įsiskolinimo numatytų viršutinių ribų Europos Sąjungos um, kova su skurdu neturėtų būti kitų politikų vargšai giminaitė, nes skurdo esama, tad būtina pabrėžti, kad egzistuoja konkurencija e, Europos Sąjungoje tarp valstybių narių siekiant e, pasirinkti kuo mažesnės darbo sąnaudas. Ispanijoje štai susidurėme su tokia problema. Jeigu papulsime į tą užburtą ratą, niekas nelaimės iš tokios situacijos. Tai poniai Debo norėčiau užduoti klausimą. Ir ponia Marija Arena, mano kolegė, irgi turėjo tą patį klausimą. Tai aš už ją klausiu. Jūs kalbėjote apie horizontalesias nuostatas ir kalbėjote apie užimtumą kaip geriausia priemonė kovai su skurdu. Tad mano klausimas būtų toks, kaip įvertinti šią priemonę, kad jie būtų dažniau naudojamas ir kad būtų naudojamas efektyviau. Ačiū. The last question to... Ačiū. Paskutinis klausimas. Ačiū pirmininkė. Jūs labai tiksliai um, pasakėte, um, kodėl ne visą laiką uh, pasiteisina taupimo priemonės. Kartais svarbu taupyti lėšas tam, kad jas būtų galima panaudoti labai konkrečiose sritise, kovojant su krize. Kaip, pažiūrėjau, vyksta rinkimai, e, dažnai nacionalistai kritikuoja taupimo politiką, e, reikalauja, kad jos būtų atsisakyta. Bet e, paskui, kai e, reikia tesėti pažadus rinkėjams, e, tuomet situacija labai stingiai pasikeičia. Ir aš noriu pasiteirauti, kaip būtų galima užtikrinti, kad žmonės gautų tinkamą informaciją, argumentuotą informaciją apie tai, kad taupimo priemonės yra reikalingos tam, kad vėliau lėšas būtų galima prasmingai panaudoti. Apie tai kalbėjo ir ponas Kapelio. Jisai sakė, kad būtina protingai investuoti. Ir būtent tai, ko gero, yra ir pagrindinė mintis, kuria pagrista strategija 2020. Dabar matome, kad Junkeris pateikė pasiūlymą dėl investicijų plano ir iš tikrųjų investicijos turėtų e, būti prasmingai, e, inve, e, turi būti investuojama prasmingai, reikia užtikrinti, kad lėšos nebūtų tiesiog išvaistytos yra įvairių tarptautinių organizacijų, kurios E, irgi laikosi tokios pat pozicijos. Taip pat e, buvo teirautasi, e, kokios priemonės, pavyzdžiui, nepasteisino Vokietijoje. Štai, pavyzdžiui, Vokietijoje labai sunku įdarbinti neišsilavinusius vyresnius negu kad 50 metų amžiaus asmenis. Svarbu, kad E, būtų e, didesnis dėmesys skiriamas ir jauniems žmonėms. Įmonės galėtų būti skatinamos samdyti ir vyresnius negu kad 50 e, metų amžiaus žmonės, bet įmonė tai žmonėmis turi pasitikėti, kad jie paskui iš įmonės nepabėgs ar nepasiligos. You, you Turiu klausimą, ponė Debue, o paskui nuspręsite patys, ar norite reaguoti į šios klausimus. Pone Deboje žodis tiksliau suteikiamas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kad dėl socialinių horizontalių nuostatų numatytų ES sutartyse. Svarbiausias dalykas yra e, teisės aktų poveikio skurdo mažinimui analizė. Nežinau, kaip tai veikia, nes nedirbu es institucijose. Tik teko girdėti, kad ne viskas čia yra sklandu, tik galėčiau pasakyti požiūrį apie tai, kas vyksta Belgijoje. Federalinė valstybė taip pat atlieka tokį vertinimą, regionai e, ir, ir bendruomenės dar bando, tai, bandys ko gero tokią sistemą įsteigti. Federalinių lygmenių pastebėta, kad tai labai sudėtinga ir kad būtina šį procesą nuolatos, tam procesui kreipti naują dinamiką. Nes visą laiką, kai tik kokia nors priemonė numatoma, ex ante yra prašoma įvertinimo. Pareigūnai valstybės turi užpildyti klausimyną apie tai, kaip tai paveiks kova su skurdu. Tačiau specialistai yra vienos ir tie specialistai, jie gal nelabai žino, kas yra ta kova su skurdu, kaip tai atrodo. Ir jų, jiems užduodami klausimai tema, kurie galbūt turi nepakankamai žinių. Ir dabar pas mus yra labiausiai kalbama apie mokymą, apie švietimą. E, būtina tinkamai parengti tuos žmonės, kurie turi tuos klausimynus užpildyti. Būtina taip pat, kad vyktų diskusija tos klausimais, nes jeigu norime, kad visa, visi tie dalykai turėtų prasme, juk tai apima daugiau negu klausimynų užpildymą, tad būtina diskusija. Taip pat būtina atlikti kokybiškus vertinimus ir kartais e, tie E, tie visi vertinimai yra labai skaidrus, tiksliau dažnai yra skaidrus, yra tinklalapį internetinėme išdėstytos priemonės ir taip ir panašiai. Tačiau e, dažniausiai tas vertinimas buvo pozityvus arba neutralus, nei kad, kad, kad priemonės turėtų neigiamą poveikį, paprastai neminima. Taigi atliekamas kiekybinis vertinimas ir galiausiai šalia viso to kiekybinio vertinimo reikėtų numatyti laiko tam, kad būtų galima uh, padiskutuoti su e, akademiniu sluoksniu atstovus ir toliau ir panašiai, kad tas vertinimas būtų pilnesnis ir išsamesnis. Ir e, Taigi aš manyčiau, kad tas vertinimas turėtų būti kažkas kito negu tik klausimynų užpildymas. Nežinau, kaip tai vyksta ES lygmenių, kaip jau sakiau, girdėjau, kad ne viskas čia blizga, tačiau manau, kad e, prie to klausimams skirtai visiems reikėtų dar pagalvoti ir pasitarti. Pirmininkė, ačiū kolega Vaisė. Buvo pateikta daug klausimų apie tai, kaip reik, galima būtų kovoti su neigiamais reiškiniais, pavyzdžiui, žemais atlyginimais, nedarbu ir taip toliau. Bet, e, ko gero, čia svarbiausia yra uh, už tikrinti, kad žmonės sugebėtų išsilaikyti darbo rinkoje. Čia galiu paminėti e, mokymasi, vėlesnį kvalifikacijos kelimą. Uh, E, skaitmeninės technologijas. Reikia užtikrinti, kad e, darbuotojas sugebėtų išlikti darbo rinkoje. Kai kuriuose šalise e, su socialiniais partneriais yra deramasi dėl dalyvavimo priemant sprendimus. Dėl e, taupimo priemonių. Europos e, darbuotojų asociacijos mano, kad svarbiausia yra netaupyti, bet pasiekti poveikį. Svarbu, kad e, skirus finansavimą būtų pasiektas užsibrieštas tikslas arba būtų, kad sukurta geresnė struktūra. Uh, Reikia ieškoti, ieškoti geriausio sprendimo. ES skiria lėšų ir pagal jaunimo garantijų priemonę siekdama užtikrinti bent minimales pragyvenimo sąlygas. Bet yra ir tokių šalių, kurios nepateikė jokių programų tam, kad galėtų tomis lėšomis pasinaudoti. Ir taip pat kai kurios šalis nesėmė jokių veiksmų nacionalinių lygmenių. Uh, tai noriu pasakyti, kad svarbu, kad veiksmai būtų įgyvendinti operatyvinių lygmenių. Bent jau tai reikia padaryti piliečių labai, nes piliečiai ilgainiui su tokia situacija nesitaikstas. Toliau vyresnio amžiaus asmenys. Matome, kad jie e, palaipsniui pasitraukė iš darbo rinkos e, ir manau, kad tai yra teisinga. Ir tikrai stebiuosi tomis šalimis, kurios e, turi labai lankščias taisyklės. Ir kai kada ir kai kurios kitos šalis turėtų galbūt e, e, elgtis lankščiau. Dabar E, žmonės dirba vis ilgiau, bet jeigu e, vyresniam žiaus žmogus pasitraukia iš darbo rinkos, tai jam vėl grįžti tą darbo rinką yra žymiai sunkiau. Labai ačiū už visus šios pasisakymus, kuriuos e, išgirdome savo užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Iš tiesų, mūsų komitete komitetui šios temos yra labai svarbios. Taip pat e, turėjome atstovų ir iš komisijos, tad manau, kad išsakytos pastabos tikrai buvo naudingos. Aš pasižymėjau 18 punktų. Iš tiesų nieko naujo, nes mes e, E, dirbame su šiomis temomis jau ilgą laiką platesnėme kontekste, tačiau manau, kad šiandien buvo galimybė pabrėžti tai, kas iš tiesų svarbu ir visuomet e, yra galimybė kažką pateikti na, e, naujai ir suteikti mums galimybę apsvarstyti tuos dalykus. Tad labai ačiū, kad atvykote. Ir mes tikrai ryštingai imsimės veiksmų dėl e, strategijos Europa 2020. Neprimtina, kad 27 milijonai žmonių neturi darbo, e, kad e, milijonas žmonių Europos Sąjungoje e, skursta ir kad daugybė iš šių žmonių yra jaunimas. Tad e, E, mūsų pranešėjai pateikė argumentų, mes tikrai juos apsvarstysime ir jais pasiremsime bendradarbiaudami su komisija. Tad ačiū visiems, e, kad atvykote, o dabar norėčiau pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto.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 Okay, friends, uh, now we'll... Gerai, mėly draugai, siūlau tęsti. Tai yra ketvirtas uh, darbo tvarkės punktas dėl Europos mikrofinansų priemonės progres įgyvendinimo. Šiandien mes pirmą kartą svarstysime um, pranešimo projektą pat e, įvyko nuomonių pasikeitimas su suinteresuotomis šalimis, gegužės 7 dieną, o dabar norėčiau duot, perduoti žodį e, mūsų komiteto pranešėjui Svenui Šulci. Gerbiama pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės, dabar mes turėtumėm pakalbėti apie mikrofinansų priemonę progres. Jūs tikriausiai prisimenate, kad 2014 m. gruodžio mėnesį mūsų komitetas nusprendė e, parengti pranešimą e, dėl mikrofinansų priemonės progres įgyvendinimo. Savo pranešime aš nagrinėjau, kaip yra e, taikomas šis instrumentas įpusėjusio vykdymo trukmiai ir kaip yra suteikiamos geresnės galimybės žmonėms, ypač bedarbiams, gauti, geresnius, gauti kreditus. Taip pat nagrinėjau ir trūkumus, šios priemonės taikymo trūkumus ir paraginau komisiją bei Europos investicijų fondą šiuos trūkumus ištaisyti. Uh, Tie iš jūsų, kurie e, dirba ir praėjusią kadenciją, tikriausiai prisimenate, kad 2010 metais buvo pradėta įgyvendinti progres priemonė, jai buvo skirta 205 milijonai eurų. E, šią priemonę valdė Europos investicijų fondas. E, visų pirma, ši priemonė buvo finansuojama iš progres programos. Nuo tada, kai buvo patvirtinta nauja darbo ir socialinės inovacijos programa EASI 2013 m. gruodžio mėnesį, dabar e, ši priemonė pagrįsta naujų finansinių pagrindų. Komisija ir Europos investicijų fondas e, sustarė, kad progres priemonė turėtų būti taikoma ir po 2016 metų. Jau dabar galima pasakyti, kad progres priemonė veikia. Ji padeda e, siekti su žimtumo politika susijusių tikslų paminėtų strategijoje 2020. Taip pat yra, e, reikėtų prisiminti ir tai, kad daugiausia vietų, darbo vietų sukuria būtent mažosios įmonės. Ir dėl to reikėtų skatinti mažų e, bei labai mažų įmonių kūrimasi. Jo, tokiems įmonėms reikia mikrokreditų. Progres priemonė yra palanki e, ES mokesčių mokėtojams. E, darbuotojai, e, atsiprašau, bedarbiai turi galimybę įsteigti savo įmonę. Juk tai yra žymiai geriau negu ir toliau gyventi iš išmokų. Mano nuomonė, progres yra visų pirma socialinės politikos instrumentas ir tik paskui ekonominės politikos instrumentas remiantis šią priemonę, galima suteikti daugiau kreditų tiems asmenims, kurie patiria didesnį nemokumo riziką. Taip pat yra užtikrinamas ir geresnis kredito tarpininkų, e, geresnis e, e, perfinansavimo galimybės kredito tarpininkams. Dabar progres priemonė taikoma 22 valstybėse narėse iš 28. E, ir e, šių valstybių e, makroekonominė situacija, rinkos interesai bei įstatymai labai skiriasi. Ir aš norėčiau paraginti tas valstybės narės, kurios dar šios priemonės netaiko, ją pradėti taikyti. Dabar pateiksiu keletą faktų apie progres priemonę. 13 252 mikrokreditai, kuriuo apimti 124,6 milijono eurų, buvo jau suteikti Ir vis dar to dar nebuvo išnaudota visa, e, e, visos finansavimo galimybės, o jos yra 142,4 milijonai eurų. Kokios būtų tikslinės grupės? Daugiau kaip 50 procentų kredito gavėjų komisijos domenimis nebūtų gavęs kredito įprasniuose bankuose. 43 procentai kredito gavėjų buvo atsidūrę e, žemiau skurdo ribos. ES vidurkis 18,2 procento. Taip pat 37 procentai kredito gavėjų yra moteris. Beveik buvo pasiektas 40 procentų tikslas. Vis dėlto yra ir trūkumo. Nebuvo suteiktos galimybės visoms uh, E, e, skurdžiausiams arba prašiausia padėtyje esančioms visuomenės grupėms. E, kai kurie mažumų atstovai bijojo kreiptis dėl finansavimo, dėl diskriminavimo pavojaus. Taip pat komisija buvo paraginta pateikti pasiūlymų dėl to, kaip būtų galima geriau surinkti duomenis, E, arba kokiais rodikliais reikėtų vadovauti suteikiant kreditus. Beje, e, e, mikrokredito riba yra 25 tūkstančiai eurų, bet kai kada toks kredito dydis yra per mažas. Ši problema jau buvo pripažinta ir dabar buvo numatyta, numatyta kokiais atvejais įmonį galima suteikti netgi 500 tūkstančių eurų kreditas. Komisija dar turėtų e, išnagrinėti, ar iš tikrųjų e, tokios naujos sąlygos pasiteisina rinkoje. Galbūt čia dar reikėtų kai ką patobulinti. Ir dar viena priežastis, kodėl socialinės įmonės nesusilaukia daug paramos, yra ta, kad e, nėra konkrečių programų socialinėms įmonėms. Ir aš manau, kad čia reikėtų teigiamų pokyčių. Kokie dar buvo trūkumai nustatyti? Buvo suteikiamas nepa, nebuvo suteikta pakankama parama ir mokymai kredito gavėjams, pavyzdžiui, e, tvarkyti buhalteriją. Taip pat net ir suteikiant mikrokreditą, kalbame ne vien tik tais apie finansinę pagalbą. Uh, yra būtina padėti parengti ir verslo planus arba tvarkyti buhalteriją. Manau, kad čia reikia skubiai ieškoti sprendimo. Toliau. Mes turėtumėm ilgesnį laiką stebėti tas įmonės, kurios gavo kreditą, tam, kad galėtumėm surinkti daugiau duomenų. Taip pat aš manau, kad dabartinė mikrokredito apibrieštis ES yra pasenusi. Reikėtų parengti naują apibrėžimą, kas yra mikrokreditas. Pagal dabartinę apibrėžimą e, mikrokreditas yra suteikiamas mikro įmoniai, kur dirba mažiau negu 10 darbuotojų ir kurios metinė apyvarta yra nedidesnė kaip 2 milijonai eurų. Ir čia mikrokreditas negali viršyti 25 tūkstančių eurų. Ypač vakarų Europoje ši riba yra pernelyg žema. Taip pat noriu dar paminėti ir Europos strateginių investicijų fondą ir Europos socialinį fondą. Noriu pabrėžti, kad strateginių investicijų fondų šiuo metu negali naudotis mikro įmonės nors užimtumo komitetas reikalavo prieigos ir mikro įmonėms prie šio fondo. Taip pat e, reikėtų užtikrinti ir kad progres priemonė galėtų būti finansuojama ir iš Europos socialinio fondo. Jau dabar yra galimybių kai kuriuose valstybėse narėse arba regionuose e, perkelti dalį lėšų iš Europos socialinio fondo į šią priemonę. Kalbant apie IFF, šis fondas yra valdomas tikrai profesionaliai ir dėl to sumažėja administracinė našta valstybėms narėms. O dabar padarysiu išvadas. Mikrokreditai veikia ne tik besivystančiose šalise, bet ir pas mus Europoje. Bet jie Europoje turėtų būti vertinamas, ne kaip socia... turėtų būti vertinamas visų pirma kaip socialinės politikos instrumentas, kuris žmonėms padeda E, e, grįžti į visuomenę. Noriu priminti Oktavijo Pinti pavyzdį, tai yra asmo iš Belgijos, jis gavo mikrokreditą. Ta kreditą jis jau dabar visiškai yra gražinės ir toliau e, eksportuoja savo maisto produktus. Ir svarbu, kad suteikiant mikrokreditą būtų teikiamas ir apmokymas kredito gavėjui, e, tam, kad būtų galima užtikrinti, jog asmuo tikrai turės galimybių tikėti sėkmės savo veikloje. Aš tikiuosi, kad bendradarbiautume mes galėsime dar labiau patobulinti šią programą. Su nekantrumu laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais bei pasiūlymų ir iš kitų kolegų. Ačiū. Ačiū, poniai Unce. Ponui Javier Lopes iš socialdemokratų frakcijos žodis. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Manau, kad pranešėjas pateikė labai išsamų ir detalų siūlymą. Jis analizuoja, kaip reikėtų gyventinti progres priemonė, pasiūlė e, taip pat, kaip tai pagerinti. Mes pabandysime pateikti pakeitimus, kad pagerintume kai kurios aspektus, tačiau šiaip pateikta analizė yra tikrai labai išsami. Kaip jau buvo pasakyta, mes norėtume, kad mūsų pakeitimai apimtų tas tris perspektyvas kurios yra svarbios šio pobūdžio programai. Darbo vietų kūrimui tai yra labai svarbu, Tai išplaukia taip pat ir iš klausimų. Antrasis dalykas svarbus yra visiems vienodos galimybės susijusios su tradicinė banko sistema. Ir trečiasis dalykas – ekonominiai aspektai. E, būtina, kad žmonės galėtų gauti mikrokreditus. Tie žmonės galbūt negalėtų gauti įprastinio kredito, jeigu belsusi į įprastinio banko duris. Mes teikėme siūlymą Europos komisijai kad būtų įgyvendinti įsiūlymai susijęs su įvairiais fondais ir programomis, kurios skirtos mikro e, įmonėms ir mikrokreditams. Reikėtų galbūt labiau vertinti socialinį šios priemonės progres poveikį. Taip pat reikėtų panalizuoti, kaip tai padė užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Šis lygybės aspektas taip pat labai svarbus, nes teko konstantuoti, kad Moterų procentas, kuris pasinaudoja šią priemonę, yra didelis, tačiau galima pasiekti dar geresnių rezultatų. Taip pat siūlome e, paminėti tą dalyką, kad socialinės ekonomikos įmonės turėtų turėti galimybę pasinaudoti tais e, kreditais. Be kita ko mes irgi reiškime susirūpinimą dėl to, kas jau buvo paminėta, būtina tą tokį asmenų, kurie gauna pagalbą mikrokreditais iš šios programos, kad, kad asmenys galėtų sulaukti patarimų, konsultacijų, globos galiausiai. Ši programa teikia didelę pridėtinę vertę ir tikslas būtų tą programą pagerinti, kuri šiaip jau yra gera programa. Tad visi kartu pagalvokime, kaip pagerinti šią progres priemonę. O šiaip sveikinu pranešėją puikiai atlikusi savo darbą. Pirmininkė dėkoju. Kolegai Trebes jūs žodis. Pasisakymas be mikrofono. Now, I'm sorry, wasn't wrong. Button. <laughs> Um, ähm, sehr geehrter Berichterstatter, um das Gerbiamas äh, pranešėjau, labai ačiū už visą darbą, labai ačiū už pranešimą. Pranešimas tikrai didžiulės apimties, labai išsamus, jūs jau paminėjote daugelį svarbiausių dalykų. Taip pat e, labai puikiai apibūdinote ir pačias didžiausias problemas. Galbūt e, galėčiau dar šiek tiek papildyti tai, ką jūs pasakėte. Visų pirma, paminėsiu bankų vaidmenį. Jeigu norime sukurti valstybės kreditų sistemą, tai turime savęs paklausti, o kodėl, tai, kodėl to reikia? Reikėtų pagalvoti ir apie rinkos poreikius. Kai kurie bankai pietų Europoje, o taip pat ir pietryčių Europoje turi nepakankamai kapitalo tam, kad galėtų teikti kreditus. Uh, jau kokius septynerius metus bankų sektorius veikia nepakankamai gerai, kai kurie bankai turėtų būti rekapitalizuoti. Europos parlamente dažnai ši problema yra net ir nepripažįstama. Vietoj to yra kuriami įvairūs pervedimų mechanizmai, bet kovome tik su simptomais. E, taip pat neaišku, koks yra tikrasis mikrokreditų poreikis E, Europos e, komisijos e, duomenys rodo, kad praktiškai apie pusę asmenų nebūtų gavę kredito iš banko, kai kurie net ir kreipėsi į bankus, bet kredito negavo iš banko. Bet kai kurie net nesivargino kažką daryti valstybės programos vis dėlto neturėtų išstumti privataus ekonominio sektoriaus. Aš norėčiau paminėti Niderlanduose taikomą sistemą. E, tik tie asmenys gali gauti mikrokreditus, kreditus E, e, kurie jau kreipėsi į banką, bet bankas jų prašymą atmetė. Dabar dėl e, stebėsenos apie tai labai plačiai pasisakė ir pranešėjas. Na, o aš manau, kad labai svarbu teikti pagalbą kredito gavėjams, rengiant mokymo programas. Tai čia tikrai labai pritariu tam, ką pasakė pranešėjas. Tačiau reikia užtikrinti ir tai, kad šie kaštai būtų tiesiogiai priskirti programai tam, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti programą. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie papildomus kaštus susijusius su programa. Toliau empirinė programos kontrolė yra būtina, e, e, kad tokios empirinės programos būtų e, vykdomos, kad būtų nustatyti atitinkami rodikliai. Toliau reikėtų pasižiūrėti, kiek kreditų gauna kokie regionai, mažumos arba moteris. Taip pat, jeigu kalbame apie moteris, tai aš noriu pasakyti, kad dažniausiai moteris labai pavyzdingai tuos kreditus ir gražina. Taip pat svarbu ir. E, pasižiūrėti, kaip įmoniai e, e, e, sekasi vykdyti savo veiklą jau pasibaigus programos įgyvendinimo laikotarpiui. Aš tikiuosi, kad ateityje mes sėkmingai bendradarbiausime ir baigdama dar kartą dėkoju pranešėjai. Ačiū. The... Ačiū. Žodis Aldė atstoviai, poniai Weber. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tikrai išsamų darbą. E, Pane e, Renata Weber e, mano, jog iš tiesų galima susijęti šitą mikrofinansų programą su kitomis programomis ir tikisi, kad ir toliau bus bendradarbiaujama su komisija, kad šio pranešimo rezultatai būtų E, panaudoti tinkamai. Taip pat norėt, norėtume priminti, kad birželio mėnesio pabaigoje e, bus koordinatorių parengtas e, pranešimas apie mikrofinansus ir mūsų manimų šią ataskaitą bus naudinga įvertinant, kaipgi mikrokreditai yra iš tiesų naudojami. Robin Gue Engel is here representing the shadows? No. Uh, then I'll give the floor to... Žodis Karimadeli, žaliųjų frakcijos uh, atstoviai. Jos taip pat nėra. Mačiau ją regisi, bet turbūt ne čia. Pone Lambert. Jo, taip pat ne, pasisakymo nebus. Jūs paskui norėsit kalbėti, ar ne, kolegė? Pone Begin iš EFDD frakcijos, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Tikrai buvo be galo įdomu klausytis pranešėjo. Taip pat e, džiaugiuosi, kad galėjome susipažinti ir su e, įvairiais e, duomenimis apie e, mikrokreditus. Tikrai ne viską žinojau. E, iki 2020 metų e, bus suteikti e, šimtai milijonų e, eurų. Didžiulė, didžiulės apimtis. Ir 95 procentai asmenų tokius mikrokreditus gražina. Tai reiškia, kad šių kreditų poreikis yra tikrai didžiulis. Ir Iš tikrųjų, tokio instrumento kaip kad mikrokreditai mums tikrai labai reikia, nes e, tai visiškai atitinka ir Junkero investicijų plano tikslus. Kaip kad buvo sakyta, tik 22 valstybės narės šią priemonę naudoja. Aš manyčiau, kad visose valstybėse narėse mikrokreditai turėtų būti teikiami. Ir beje, 85 procentai naujai sukūriamų darbo vietų yra mikro įmonėse, bet tikrai ne visi žmonės, kurie nori steigti mikro įmonės, gauna kreditus iš banko, nes bankai mano, kad tokių mikro įmonių veikla neatsipirks. Dabar vadovaujamas apibrieštimi, kad mikro įmonė tai yra tokia įmonė, kurioje dirba nedaugiau kaip 10 žmonių ir kurių metinė apimtis yra nedaugiau kaip 2 milijonai eurų. Šią apibrieštį reikėtų peržiūrėti. Dar vienas įdomus faktas, e, šis instrumentas yra ne ekonominės politikos priemonė, o socialinės politikos priemonė. Ir manau, kad valstybei e, žymiai būtų parankiau teikti mikro e, kreditą, negu kad ir toliau mokėti bedarbio išmoką. Tikrai norėčiau, kad ši programa būtų ir toliau taikoma ir kad galbūt e, būtų sukurta ir daugiau e, e, instrumentų europinių lygmenių, ypač tokių, kurie būtų skirti mikro ir mažoms įmonėms. Ačiū. Thank you, Madam Ribeiro. Ponia Ribeiro. Dėkoju, pana Pirinkė. Leiskite pasveikinti kolegą Šucę, parengusi puikų pranešimą. Jo struktūra puikiai, e, labai protingai parinkta sąranga to pranešimo ir ten išdėstyti labai detalūs svarbus dalykai. Norėčiau paminėti tik vieną dalyką. Pritariu pranešėjui kad mes čia kalbam apie socialinės politikos priemonę. Ta rodo tas faktas, jog makrokreditai yra skiriami, bet 70 procentų jų yra skiriami žmonėms, kurie neturi darbo. Žmonėms, kurie negalėtų gauti paskolų kitaip, tai jiems iš tikrųjų labai svarbu. Tai aš norėčiau pasakyti štai ką. Ta informacija kurio sulaukėme iš valstybės narių dėl šio dalyko, yra susijusi su programa, kurią minėjo ponas Šulcas. Sakoma, kad programos dalyviams ta priemonė turi padėti. Mums būtina numatyti geresnės kokybės informacijos teikimą piliečiams, ypač nu, jauniems žmonėms, kad jie gautų reikiamus mokymus, taip pat bedarbiams. Tada aš siūlyčiau štai ką turėtume E, susisiekti pirmiausia su nacionalinio lygmens įdarbinimo institucijomis, su universitetais, su švietimo įstaigomis ir kitomis institucijomis valstybėse narėse, kurios moko žmonės, suteikiams kvalifikaciją, kad kuo daugiau piliečių galėtų gauti prieigą prie šių programų. Dėkoju. Thank you. E, Dėkoju, sako pirmininkė. Pakeitimų teikimo riba yra rugsėjo 15 diena. 12-14 spalio svarstysime pakeitimus ir paskui <clears throat> e, lapkričio 10 balsuosime MPL komitete dėl šio pranešimo. Ačiū. Dabar keliaujam prie penkto darbo atvarkės punkto. E, konkurencingos es darbo rinkos skūrimas 21 amžiuje, įgūdžių ir kvalifikacijos pritaikymas prie paklausos ir darbo galimybių siekiant atsigauti po krizės. Suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Adlapajovai. Prašau. Quite... Labai ačiū. Na, iš tiesų, uh, Stengiausi, kad pranešimo pavadinimas būtų kuo trumpesnis, bet matosi, kas išėjo. Iš viso buvo pateikta 361 e, pakeitimas. Strasbūrė praėjusią savaitę turėjome beveik 3 valandų šešėlinių pranešėjų susitikimą, kur dalyvavome apie šiuos pakeitimus, panašumus ir e, nesutapimus. Tai iš tiesų labai gera patirtis ir manau, kad rezultatai taip pat bus labai geri. Uh, visi sutarė, kad pagrindinis e, tikslas turi būti sistemą padaryti e, paprastą ir aiškę, kad e, šis pranešimas būtų visiems aiškiai suprantamas ir jį būtų lengva pateikti. Tad, taip pat tikslas yra pateikti rekomendacijų, kaip sukurti konkurencingą ES darbo rinką. Tai, mano manimu, susijęs su trimis pagrindiniais tikslais. Visų pirma, reikia imtis reformų, kad e, e, įgūdžiai atitiktų darbo rinkos poreikį o tam reikia daug, daug glaudesnio bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir darbdavių visais lygmenimis. Antrasis prioritas, tas antrasis tikslas yra stiprinti sinergiją tarp švietimo sistemų ir verslo įmonių tam, kad e, nu, e, e, geriau integruotume E, darbuotojus į darbo rinką ir panaikintume kvalifikacijų netitikimus. Na ir trečiasis prioritetas yra mokytis ir naudotis gerąją praktiką, ją keistis, nes tokia geroji praktika, kuriuose valstybėse narėse jau yra. Galbūt tie pavyzdžiai netinka, netinka visiems, tačiau tikrai galime jais pasinaudoti ir gauti gerų rezultatų. Na, e, Mano minėti pakeitimai labai daug e, naujo neįnešė, nes e, stengiausi, kad pranešimas būtų paprastas, stengiausi pateikti kompromisu, galbūt šiek tiek performuluoti e, tekstą pagal tai, ką mes aptarėme su šešėliniais pranešėjais. Tad labai tikiuosi, jog bus pasiektas galutinis susitarimas dėl turinio. Uh, Ir rytoj po pietų vyks šešėlinių e, pranešėjų susitikimas. Manau, jog mes tikrai žengėme teisingą kryptimi ir labai džiaugčiausi išgirdusi ir kitų frakcijų, kitų um, asmenų nuomonę. E, šiandien nematau visų šešėlinių pranešėjų, galbūt dėl to, kad Mes dirbame pirmadienį ir galbūt buvo atšaukta ar vėluoja keletas skrydžių, na, bet bet kokiu atveju džiaugčiausi, jeigu visos frakcijos pateiktų savo pastebėjimų ir nuomonę. We... Ačiū už šį įvadą. Labai tikiuosi, kad, kad visi šešėliniai pranešėjai ir visi suinteresuoti asmenys prisijungs prie mūsų. Uh, Na, o dabar norėčiau perduoti žodį socialdemokratų atstovai. Jungerijus Kanhoi. Ačiū pirmininkė, ponė Jongerijus negalėjo dėja šiandien pas mus atvykti, nes turėjo kitų labai rimtų įsipareigojimų. Ji norėtų padėkoti už šį pranešimą, čia yra tikrai puikių minčių, tačiau mūsų nuomonė nėra e, e, suteikiama e, išsami darbo rinkos analizė kalbama tik tais apie e, savarankišką veiklą, verslumą. Na, bet e, mūsų nuomonė, nereikėtų čia kalbėti ir apie pensijas, socialinės apsaugos sistemas. Pranešime kalbam apie tai, kad reikia daugiau ir geresnių darbo vietų. Tačiau mūsų nuomonė reikia ir konkretesnių kriterijų. Reikia aukštos kokybės darbo vietų, o taip pat reikia ir tvarių darbo vietų. Taigi, mums labai norisi, kad pranešime būtų apie tai aiškiai kalbama. Taip pat noriu pasisakyti dėl e, praktikos e, atlikimą. Iš tikrųjų, Europą reikėtų sukurti ir daugiau kokybiškų praktik, praktikos atlikimo darbo vietų. Dažnai e, e, verslininkai dabar yra e, labiau linkę neįdarbinti jaunų žmonės nuolatiniam darbui, bet tiesiog versti nemokamai dirbti praktikantus. Tai irgi yra svarbi problema. Uh, ją reikėtų spręsti. Pranešime taip pat kalbama ir apie tai, kad reikėtų užtikrinti jaunų darbuotojų mobilumą. Čia norėčiau pastebėti štai ką. Tas mobilumas vėlgi turi būti kokybiškas mobilumas. Ne vien tik tais, e, kad jaunuoliai keliauti kitą šalį ieškodami geresnio užmokesčio. Toks mobilumas turėtų būti savanoriškas. Taip pat Pranešime e, reikėtų kalbėti ir apie tai, kad e, reikėtų imtis ir demografinių priemonių. Reikėtų atsižvelgti demografinius aspektus. Na, nežinau, ar bet, kokio, bet kokią kainą reikėtų e, jaunuolius skatinti siekti mobilumą. Kai kurie žmonės e, neranda darbo vietos, nes nenori. Tokia mintis buvo pranešime, bet e, tai yra neteisinga mintis. Nemanau, kad e, bedarbiams pasitarnautų, bedarbių labai pasitarnautų kažkokios sankcijos. Valstybės narės turėtų grįžti prie anksčiau e, taikomų e, priemonių tam, kad būtų galima kovoti su jaunimo nedarbu. Čia noriu paminėti tokią priemonę kaip naujų darbo vietų kūrimas. Tiek pastabų šiuo metu iš mano pusės. Mes atliksime namų darbą ir pateiksime uh, E, socialdemokratų frakcijos poziciją, bet jau dabar mūsų frakcija tikrai gana aiškiai įsivaizduoja, ką mes norėtume matyti šiame pranešime. E ačiū. Ar yra e, kas nors iš SR frakcijos? Ar yra Guel NGL frakcijos atstovas? Tuomet perduodu žodį žaliųjų atstovui Terė Rentke. Labai ačiū. Ačiū pranešėjai už e, pranešimo e, projektą. Manau, kad jis padeda mums suprasti, jog tikrai aptariamas labai svarbios temos, e, svarbus socialiniai klausimai. Norėčiau įspėti dėl vieno dalyko, kuris mano manimu yra labai svarbus ir kuris jau buvo paminėtas. Mano manimu labai svarbu, kad nesudaryti įspūdžio, jog 5 milijonai jaunų žmonių, kurie neturi darbo, jo neturi dėl to, kad nenori jo susirasti. Mano manimo, tokios žinios pasiuntimas būtų tikrai klaidingas ir netinkamas tų žmonių, kurie tikrai yra kvalifikuoti ir kurie nori susirasti darbą, bet jiems to padaryti nepavyksta. Mano manimu, reikėtų. E, pateikti žinia, jog reikia e, gerinti gebėjimus, kad būtų lengviau patekti į darbo rinką. E, kalbant apie e, gerosios praktikos mainus, manau, kad tai taip pat yra labai svarbus aspektas, nors dažnai dėl to kyla diskusijų. Ir taip pat norėčiau paminėti dar keletą svarbių aspektų. Visų pirma, paskatos dirbti. Žaliųjų frakcija mano, jog šios paskatos turėtų būti nesusietos su spaudimu rasti darbą, nekuriant kažkokias asimetrinius santykius tarp darbuotojų ir darbdavių, e, šios paskatos turėtų būti skirtos paskatinti darbuotojus e, ieškoti darbo ir suteikti jiems reikalingų gebėjimų, kad tai padarytų, kad rastų kokybišką darbo vietą ir galėtų e, tinkamai gyventi ir turėti visas socialinės garantijas. Taip pat labai svarbu e, įtraukti nuostatas dėl e, pažeidžiamiausių grupių, kurių balsas dažniausiai yra praščiausiai girdimas. Taigi labai svarbu garantuoti socialinę apsaugą jaunimui, studentams, e, moterims ir kitoms pažeidžiamoms grupėms. Būtent šios grupės turi būti įtrauktos į diskusijas. Na ir trečiasis e, pastebėjimas e, gebėjimai, e, mokymai yra labai svarbus dalykas. Tad taip pat turime galvoti apie tai, kad švietimas pats savaime yra vertingas ne tik norint susirasti darbą, bet taip pat ir norint e, tobulėti, e, tam, kad kiekvienas žmogus e, turėtų e, plate, platesnį išsilavinimą, e, platesnį pasaulio suvokimą. Ir būtent e, tai turime taip pat pabrėžti šioje, e, šiame pranešime. Taigi, e, pabrėžiau tuos dalykus, dėl kurių galbūt dar reikėtų padiskutuoti, bet taip pat manau, kad šis pranešimas tikrai yra kokybiškas ir geras. Thank you. Uh, ačiū. Laura Agė. Ar jį čia? Jūs atsovausite kolegiją, ar ne? Prašom pasakyti. Man atrodo, kad vyko nesusipratimas iš tikrųjų. Aš esu e, atsakinga už šį dosiją, sako pane Begin. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir už tikrai labai įdomią diskusiją, kurie vyko per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Tikrai svarbu, kad darbo rinka taptų konkurencingesnė ir kad uh, E, darbo rinkos poreikiai atitiktų darbuotojų kvalifikacijas. Vis dėlto, turėdami omeny dabartinę ekonominę padėtį, turime uh, suprasti, kad uh, trūksta ne tik lėšų, bet ir darbo vietų. Ačiū uh, pranešėjai. Daugelis jos minčių mums atrodo primtinos. Yra, pažiūrėjau, Mes pateikėme savo pakeitimų, buvo parengtas B kompromisas, kur kalbama apie dabartinę ekonominę politiką, mes dėl to buvome pateikę 33 pakeitimą. Nepritarėme tam, kad žmonės turėtų dirbti ilgiau ar ilgiau dalyvauti darbo rinkoje. Taip, suprantame, kad dabar visuomenė vis labiau sensta, bet mes negalime žmonių įpareigoti ilgą laiką dalyvauti darbo rinkoje. Aš nemanau, kad tai yra tvarus sprendimas. Galbūt reikėtų e, rasti kitokią formuluotę. Taip pat e, e, reikėtų kalbėti apie tuos žmonės, kurie būdami e, vyresnio amžiaus praranda darbą ir patiria sunkumų ieškodami naujo darbo. Toliau e, dėl H kompromiso, apie tai jau kalbėjo ir GUE šešėlinė pranešėja. Na, ne visiškai pritariu tam, kad e, nėra neekonominių paskatų dirbti. Kai kas sako, kad žmonės nedirba, nes nenori dirbti. Bet, pavyzdžiui, Italijoje, e, e, kur e, nedarbo lygis yra 12 procentų, jaunimo nedarbas yra dar didesnis, tikrai nėra prasmės apie tai kalbėti. Galbūt ši mintis Italijoje nebūtų teisinga, bet galbūt kitose šalise padėtis yra kitokia. Ir norėčiau, kad būtų rasta tokia formuluotė, kuri būtų tinkamesnė šiame kontekste. Apskritai manau, kad reikėtų skatinti mobilumą Europoje, tačiau tas mobilumas turėtų būti savanoriškas, o ne priverstinis. Tai galėtų būti viena iš priemonių uh, E, e, siekiant kovoti su nedarbu. Dėl to pateikiau savo pakeitimus 230-232. Su nekantrumu laukiu kito šešėlinių pranešėjų sustikimo ir baigtame dar kartą. Dėkoju pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Ačiū. Manage. Dėkoju. Sulaukėme kolegės, kuri taip pat turėjo problemų su skrydžiu. ponia Jezlovieska yra su mumis ir galės pateikti savo nuomonę dėl šio pranešimo. Dėkoju, ponia pirmininkė, ir atsiprašau už pavėlavimą. Be abejo, Martinas Lapaivos pranešimas yra labai svarbus. Ypač dabar, kai pernelyg dažnai sakoma, kad yra tūkstančiai darbo vietų, e, kurie, kurios yra laisvos, kadangi trūksta kvalifikuotų žmonių. Arba kartais tai, tai reikalas tas, kad tiesiog nežinoma, kad yra tos laisvos darbo vietos. Tai yra labai svarbu, nes milijonai jaunų žmonių nesimoko, nedirba, e, ne, ne, nedalyvauja kokiuose nors stažuotėse ar mokymo programuose. Ir pirmiausia, šis pranešimas yra skirtas šiems žmonėms, kad jie gyvenimą paimtų į savo rankas, pasidomėtų savo profesinę ateitim, jo lab, kad šiandien darbo rinka yra e, ta vieta, kur situacija labai sunki tiek jauniems žmonėms, tiek vyresniems negu 50 metų. Ir nuolatos yra sakoma, kad 50 mečiai ir vyresni labai sunkiai randa naują darbą. Šis pranešimas sukėlė didelį susidomėjimą, nes buvo pateiktas 361 pakeitimas, labai geras pakeitimas. E, tai yra tie siūlymai, kurie tai yra labai įdomus. Tuo pagrindu mes galėsime e, parengti puikų pranešimą, kuris bus pozityvus signalas Europos komisijai. Žinoma, viskas priklausys nuo pranešėjos, nuo Martinos, nes ji spręs dėl galutinės pranešimo versijos. Mes balsuosime, tačiau yra iš tikrųjų labai gerų dalykų, kurie leidžia tą tekstą gerai suprasti. Viskas yra aišku valstybėms narėms ir Europos komisijai ir žmonėms, e, kurie yra šio pranešimo taikinys pirmiausia. EPP požiūrių konkurencinga darbo rinka yra vienas iš svarbiausių tikslų. E, dirbdami prie šio pranešimo mes pritarsime tiems pakeitimams, kurių tikslas yra turėti tokias priemonės, kurios leis tinkamai vertinti darbo rinkos poreikius, remiantis kompetenciją, kvalifikaciją, trumpuoju e, ir vidutiniuoju laikotarpiu. Taip pat reikia atsižvelgti į bendradarbiavimą tarp mokyklų, vidurinių mokyklų, aukštųjų mokyklų ir darbdavių. Taip pat vietos institucijų, vietos administracijos, e, kuri ir yra atsakinga už darbo rinką. Taip pat svarbu paremti e, verslumą, investuoti į verslo įmonės ir taip pat padėti darbuotojams kelti kvalifikaciją. Vis dažniau matome dar, darbdavius, kurie krizės laikotarpiu buvo priversti atleisti dalį darbuotojų arba turėjo sumažinti darbo užmokestį darbuotojams. Tačiau jie kartais nepasinaudoja to, kitomis priemonėmis, kuriomis galėtų pasinaudoti. Pavyzdžiui, jie nes, neinvestuoja į savo darbuotojus. E, tai yra ir tiems žmonėms skirtas e, pranešimas ir darbuotojams, ir darbdaviams, ir darbuotojams, kurie šiandien turi e, darbo vietą, tačiau neturi pakankamai kvalifikacijos, kad ją išlaikytų, nes įmonės kartais turi tokius darbuotojus, kurių kvalifikacija nėra pakankamai aukšta, kad toliau jie galėtų tęsti veiklą įmonėje. Mums labai svarbu yra ir jaunimo mokymas, kad jie galėtų patys rinkti savo gyvenimo kelią, savo būsimą karjerą. Todėl būtina skatinti valstybės narės įgyvendinti darbo rinkos reformas, jos yra labai reikalingos, socialinės politikos reformas taip pat, kad žmonės patys taptų aktyvūs, kad darbuotojai aktyviai veiktų, priimtų ateitį į savo rankas ir aktyviai reaguotų ir ekonominius ir socialinius pasikeitimus. Noriu padėkoti Martinai už jos iniciatyvą, už pranešimą, kurį puikiai parengė. Ačiū visiems kolegams, kurie pateikė įdomius pakeitimus ir kurie pateikė puikius siūlymus. Ačiū visiems kolegoms, su kuriais dar dirbsime prie galutinės teksto versijos. Ačiū. Ačiū. Dabar žodį perduodu poniai McIntyre iš Europos konservatorių reformistų frakcijos. Ačiū, Pirmininkė, gaila, kad praleidau diskusijos pradžią, bet panašu, kad ne aš viena tokia. Tad džiaugiuosi, kad vis dėlto spėjau ir norėčiau išsakyti keletą pastabų. Manau, kad Martina tikrai gerai padirbėjo, tema yra nepaprastai svarbi ir mano manimu, ji tikrai e, sugebėjo įtraukti visus svarbius aspektus, e, kuriuos turime aptarti kalbant apie darbo rinką ir poreikius. Kalbant apie šešėlinių pranešėjų darbą, e, mes taip pat prisidėjome tam, kad būtų atspindėtos visos pozicijos e, ir taip pat pabrėžėme, jog reikia e, padėti žmonėms įgauti pasitikėjimo, kad jie patys galėtų imtis iniciatyvos juos parengti, kad, mm, kad patys galėtų imtis verslo ir taptų ne tik darbuotojais, bet ir darbdaviais. Kalbant apie įgūdžius, mano manimu, labai svarbios pameistrystės programos, nes tikrai ne kiekvienas gali studijuoti universitete. Tad e, tokiu atveju svarbi pakaitinė mokymosi sistema, kuri kai kuriuose šalyse jau yra įgyvendinta, arba pameistrystės sistema, kuri įgyvendinama Junktinėje karalystėje. Mano manimu, šie metodai lab... tikrai pasitarnautų stiprinant e, sąsąją tarp švietimo ir e, verslo sektoriaus. Minėta buvo, kad pateikta 361 pakeitimas. Praėjusią savaitę mes tikrai m, mm, intensyviai dirbome visi šešėliniai pranešėjai ir aptarėme šiuos pakeitimus ir galimus o, kompromisus. Iš tiesų tik tai dėl keleto kompromisinių pakeitimų aš e, vi, buvau visiškai patenkinta. Tačiau visi sutarėme, kad reikėjo vengti pasikartojimų. Ir tai tikrai nėra lengva padaryti, bet manau, kad Martina tikrai pasistengė, kad to būtų į, į, išvengta. Tad dabar mes tikrai turime aišku konkretų pranešimą, o ne kažkokią e, kalėdų eglutę su daug papuošimų. Na ir temos, kurios yra aptariamos, tikrai yra labai svarbios. Manau, kad šis pranešimas e, mums nurodo krypti, kurią turėtume eiti šiame komitete ir būtent ties tuo turėtume šiame komitete ir susitelkti. Taigi šis pranešimas tikrai labai svarbus ir man tikiuosi, kad komisija į patvirtintą šio projekt, pranešimo projektą atsižvelgs ir pritars išsakytoms mintims. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai Martinai ir nekantriai laukiu kitų šešėlinių pranešėjų susitikimų. Thank you. I'll give the floor till... Ačiū. E, žodis e, poniai e, Bors. This is the report. Dėkoju. Daugelį pranešimo vietų yra kalbama apie darbuotojų mobilumą. Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiksliai tą pavadinti, o būtent atverti duris imigracijai būtų tikslus pavadinimas. E, nes mes žinome, kad yra skatinama darbo vietų iškoti Australijoje ir taip toliau ir panašiai. Aš nežinau, ar mums tikrai to reikia. 23 dalyje yra kalbama apie kvalifikuotus darbuotojus iš trečiųjų šalių. Ponas Kameronas bando uždrausti tų darbuotojų atvykimą. Ir mes džiaugiamės, kad daugiau negu 15 milijonų žmonių, ko gero, at, yra atvykę į Europą ir radę darbo vietas. 10-ojoje ir 22-ojoje dalyje jūs kalbate apie eurės. E, šis teisės aktas reklamuoja e, darbo vietas Junktinėje karalystėje ir Europoje. E, Įdarbinimo agentūros naudojasi šiuo portalu tam, kad galėtų rasti pigių darbuotojų ir nebūtinai siūlo darbą Jungtinės karalystės piliečiams. E, kai dėl pameistrystės, vėlgi situacija panaši, e, jauniems žmonėms yra sunku rasti darbo, bet ir potencialus darbai yra siūlomi užsienyje. 3, 2, 4 ir kitose punktuose yra kalbama apie minimalų darbo užmokestį. O kaip jį nustatyti, kaip jūs tą įgyvendinsite, kad šitiek skiriasi pajamos jūs Europai. Labai lengva čia Europos parlamento nariams simti ir sugalvoti kažką tokio, pasiūlyti, sukurti Europos Sąjungos supervalstybę, tačiau uh, mes neturime galių siūlyti tokius teisės aktus. Ir to, jeigu tai ir, tam ir būtų pritarta, tai būtų ekonominis, ekon, ekonominė tragedija. Tiek galėčiau pasakyti. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Pona, pone pranešėja dabar turi galimybę apibendrinti. Aš labai ačiū už tokias e, turiningas diskusijas. E, turiu užtikrinti, kad šešėlinių pranešėjų diskusijos buvo dar turiningesnės, nes buvo tikrai pateikta daug įvairių minčių, išsamių minčių. Kai kurie praneš, šešėliniai pranešėjai šiandien nedalyvavo, bet e, jų indėlis tikrai buvo svarbus, nes diskusijos buvo ir apie e, jaunų asmenų e, atsakomybę, apie jų motivaciją, motivavimą, netgi atradome skirtumų e, priklausomai nuo e, kalbos ir e, E, supratome, kad ne visose kalbose tas pats žodis e, e, reiškia tą patį, taigi iš tiesų diskusijos su, su šešėliniais pranešėjais buvo labai naudingos. Šiandien diskutuojame dėl naujų kompromisinių pakeitimų ir manau, kad šios pakeitimus išsiųsiu jums po komiteto susirinkimo. Galiu pastebėti, kad kai kurie pakeitimai, kurių buvo e, kurie šiandien buvo išsakyti, jau yra įtraukti ir e, jūs juos pamatysite. Tad manau, kad e, rytoj jums tikrai bus visiems įdomu pasižiūrėti, kasgi buvo pakeista šiame pranešimo projekte. Kaip jau sakiau pradžioje, Svarbiausias tikslas yra, kad šis pranešimas būtų aiškiai suprantamas ir e, paprastas, todėl mes siekiame išvengti pasikartojimų, e, kalbėti aiškiai e, apie įgūdžių netitikimą ir kitas problemas, o ne vinioti visko į vatą. Nes kai uh, E, rengiamas toks sudėtingas pranešimas, iš tiesų norisi į jį įtraukti kuo daugiau aspektų. Tačiau mes stengiamės išvengti to, e, nepaisant to vis dar daug darbo mūsų laukia ir tikiuosi, kad e, šešėliniams pranešėjams pavyks šį darbą atlikti sėkmingai. Na, nu, jeigu jūs turite dar kažkokių pastebėjimų, tai mes tikrai turėsime galimybę apie tai padiskutuoti rytoj ir per kitus susitikimus. Ačiū. Ačiū. Parlamente. 30, birželio 31 priimsime šį, svarstysime tiksliau šį, šį dokumentą. Ir tai buvo paskutinė mūsų darbo tvarkės tema šiandieną, iki pasimatymo rytoj ryte 9 valandą. Balsuosime rytoj taip pat. Iki rytojų. Tada visiems ir gero vakaro. Can I leave this here? I'll just sign that release.